Well, we will gradually start. We welcome the speakers and... Labas rytas. Sveikinu visus susirinkusius ir noriu priminti, kad Juleks Kosovo yra didžiausia ES misija, dirba Kosove pastarosius keturis metus. Tikslas yra padėti Kosovo valdžios institucijoms teisėjai saugos srityje, ypač policijos, teismų ir muitinės srityse. Praeitą savaitę ponas Heber pristatė situacijos Kosove peržiūrą. Taip, taip pat atsižvelgima į tai, kad šių metų birželio 14 dieną baigėsi suteikti įgaliojimai. Peržiūroje paminėta teigiami dalykai ir taip pat kritika. Ir atsižvelgiant į tą peržiūrą, mes nusprendėme surenkti šios klausimus. Suteiksime žodį direktoriui Gentilinį, kad aptartų peržiūrą, taip pat ES veiksmus Kosove ir dialogą dėl e, teisės viešpatavimo Kosove. Pirmiausia žodis ponui Džentiliniai. Ačiū, labas rytas, man malonu dalyvauti šiame posėdėje. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau paminėti tris svarbiausius punktus. Manau, kad svarbiausia šią diskusiją įterpti į reikiamą kontekstą. EULEX misija Kosove yra dalis platesnių ES veiksmų, platesnio įsipareigojimo Kosove. Reikėtų aptarti mūsų santykių kokybę. Pastaruoju metu tie santykiai labai pagerėjo. Negalime net lyginti su tuo, kas buvo prieš kelis mėnesius. ES kartu bendrai Kosove sugebėjo įgyvendinti Tesalonikų darbo tvarkę. Jei pasižiūrėtume į praeitų metų gruodžio mėnesio tarybos išvadas, tai tos išvados yra pačios svariausios per visą mūsų santykių istoriją. Tai ir vizų liberalizavimas ir naujos programos, narystė EBRD. Aišku, lieka dar daugybė darbų, kurias reikės atlikti ir į visą tai reikia atsižvelgti, kai aptarėme EULEX misiją, nes tai yra dalis platesnių santykių. Antra, mūsų dalyvavimas vietoje veiksmuose Kosove atsižvelgiant į tą pagerėjusią santykių kokybę, mes padidinome savo dalyvavimą vietoje. Prištinoje yra įkurtas naujas mūsų biuras, jis didesnis, stipresnis ir veikia efektyviau. Jis atstovauja ES, mes vis stipriau išsakome savo vieningą nuomonę ir ši priemonė sėkminga, ji pasiteisino. Junktinės Amerikos valstijos taip pat prisideda ir finansiškai, ir žmogiškais resursais. Ir toliau jau galima pakalbėti apie EULEX. Pagrindinis iššūkis mums yra nuolat koreguoti tą misiją pagal naujus pokyčius ir naujas realias sąlygas. Ir trečias punktas tai yra dialogas su Priština. Mes esame daug investavę į šį dialogą su vietos valdžia. Man atrodo, santykiai jau įrodė, kad procesas gali vykti, kad galima bendradarbiauti. Ir tam, kad procesas vyktų, reikia ne tik įsipareigojimų, bet ir organizacinių veiksmų. Mes galime daug ko pasimokyti iš praėjusių metų. Santykiai, dialogas, veiksmai vietoje. Atlikome daug dirbų, bet ar tai reiškia, kad jau galime nuleisti rankas? Nemanau mūsų laukia vis dar daug darbų. Mes turime veikti dar veiksmingiau. Kosovo lūkesčiai didėja, tačiau taip pat ir mes tikimės daugiau iš Kosovo. Jie turi demonstruoti vis geresnius rezultatus. Pavyzdžiui, vizų gairės. Vizų klausimas Kosovas turės padvigubinti pastangas, kad susitartume vizų klausimų. Kita užduotis yra dialogas tarp Kosovo ir Serbijos. Tos šalis turi toliau stengtis normalizuoti santykius. Dar viena užduotis tai yra gerinti žmonių gyvenimo sąlygas, gerinti santykius tarp Prištinos ir Belgrado, šalinti tam tikras kliūtis, tai yra šios peržiūros dalis. Tai ilgalaikis projektas, Jis gali įgauti įvairių formų, tačiau reikia pabrėžti, kad alternatyvų šiam procesui nėra. Štai tokius pagrindinius dalykus aš ir norėjau pasakyti. Ačiū. Dabar žodis direktoriui Haber, kad pristatytų strateginės peržiūros pagrindinius punktus. Ačiū pirmininkė. Jums leidus, aš trumpai aptarsiu. misijos įvertinimą ir taip pat pateiksiu tam tikrų smulkesnių duomenų, kodėl misija laikoma sėkminga, nors tai ir menkai nušviečiama žiniasklaidoje. Kalbant apie strateginės peržiūros įgyvenimą, apie tai, ką mes dabar kalbame, reikia paminėti, kad strateginė peržiūra patvirtinta prieš maždaug tris mėnesius. Pirmasis punktas. Misija ruošiasi įgaliojimų perdavimui po trijų ar, trijų ar ketverių metų darbo tenai vietoje atėjo pats laikas tai padaryti misija perduos savo įgaliojimus Kosovo valdžios institucijai pagal tam tikrus aiškius kriterijus ir pagal įgyvendintą pažangą. Noriu pabrėžti, kad procesas jau prasidėjo, visos 27 valstybės narės sutarė dėl to, sutarė dėl strateginės peržiūros. Antra, misijos tikslas yra teisiniai dalykai, teisės viešpatavimas, tačiau nuo šiol misija dar labiau koncentruosis į teisingumo reikalus Kosovo muitinė ir policija tos tarnybos žengia didžiulius žingsnius į priekį pastaruoju metu, bet išlieka dar labai rimtų užduočių. Mes būtent į tai koncentruosimės. Kova su organizuotu nusikalstamumu, etniai klausimai, e, liudininkų apsauga, kova su korupcija, dingusių asmenų likimas. Koncentruosimės į šios klausimus. Toliau. Šiaurės Kosovo problema. Misija turi vieną bendrą įgaliojimą visam Kosovai, tačiau jį sunkiau įgyvendinti Šiaurės Kosove. Praeitą vasarą įvyko jums žinomi susidūrimai ir tai pasitiko todėl, kad misija bandė plėtoti dialogą pagal jai suteiktus įgaliojimus, tačiau iškilo kliūčių ir mes laukiame progos tą dialogą pratesti. Šiaurės Kosovo gyventojai taip pat laukia ir tikisi, kad misija gyvenint savo tikslus teisės saugos rytyje ir tenai. Anksčiau buvo trys misijos ramšiai - policija, muitinė ir teisingumas. Dabar perkelsime mūsų dėmesį į du ramšius. Tai yra koncentruosime į dvi funkcijas tai yra patariamoji funkcija ir, net, ir vykdomoji funkcija, kuri bus vėliausiai perduota e, Kosovo valdžios institucijoms. Darbuotojų skaičius yra mažinamas 25 procentais. Visi iš jūsų žino, kokia tai didelė darbuotojų korekcija ir kad reikia perinamojo laikotarpio, reikia papildomų pastangų. Tačiau tuos sumažintus darbuotojus mes galėsime perkelti į kitas naujas misijas Afrikos iškišulyje, e, Pietų Sudane, Nigerijoje. Tai tiek apie peržiūrą, o dabar noriu aptarti misijos pasiekimus. Praeitą, savai, e, praeitą vasarą buvo pranešama apie susidūrimus Šiaurės Kosove. Bendradarbiavo ES misija ir NATO, po to atėjo tam tikras ramesnis stagnavimo laikotarpis. Po to dėmesys nukrypo į Serbiją, į Serbijos rinkimus. Serbijos rinkimai jau įvyko ir laikas dėmesį gražinti į Kosovą. Problemų iškyla kasdieną. Tačiau nereikia pamiršti. Nereikia pamiršti ir Kosovo misijos pasiekimų muitinės tarnyba veikia puikiai. E, policijos darbas gerėja kasdieną. Aš <clears throat> pateiksiu tam tikrą pavyzdį. Muitinės darbas Prištinos oruoste per vienerius metus 50 procentų padidėjo konfiskuojamų pinigų sumos, tai yra pinigų gabenamų nelegaliai per oro uostą. Jei aptartume teismų darbą, tai galima paminėti 330 vykdomų dabar tyrimų ir 300 priimtų sprendimų baudžiamosiuose bylose, 300 baudžiamųjų E, bylų, maždaug 200 teismų sprendimų priimta e, baudžiamosiose bylose. Tirta ministrų veikla, pono Limai veikla, politikų veikla, buvus e, kariškių, verslininkų, slaptų tarnybų darbuotojų veikla. Taigi sakyčiau, kad nesibijoma imtis ir sudėtingų bylų susijusių su aukštais pareigūnais. Dar viena kovos rytis tai yra kova su žmonių kontrabanda ir organų kontrabanda. Viena byla, kurią galima paminėti, tai e, byla, kai 15 žmonių žuvo gabenant juos nelegaliai, nuskendo upėje, toje byloje buvo priimtas e, baudžiamasis sprendimas ir nuteisti kaltinamieji. Dėl narkotikų kontrabandos priimti šeši teismo sprendimai, mm, skirtos bausmės iki 15 metų kalėjimo bausmė, kovojant su kontrabanda, bendradavo Euleks ir Kosovo muitinė ir pavyko <clears throat> gerokai sumažinti kontrabandos mastus ir taip padidinti biudžeto pajamas milijonais eurų. Dėl korupcijos vykdomi tyrimai transporto, telekomunikacijų ministerijoje, sveikatos ministerijoje. Pateikti kaltinimai ir tam tikriems policijos pareigūnams ir telekomo pareigūnams, kurie kaltinami e, įgaliojimų viršymų, piknaudžiavimų savo pareigomis. Praeitais metais Eulex nuteisė aštuonis asmenys dėl korupcijos skirtos bausmės iki penkerių metų kalėjimo e, bausmės. Tyrimai buvo pradėti 2006 metais, taigi tyrimai užtrunka ilgai, tačiau e, baudžiamieji, ekonominiai tyrimai, taip pat karo nusikaltimų tyrimai užtrunka ilgai. misija Kosove taip pat tyria <clears throat> karo nusikaltimus. Praeitų metų Liepos mėnesį priimtas sprendimas garsioje byla, byloje prieš poną Gečiai. <clears throat> Bleka byloje, kurią jau minėjau, du asmenys nuteisti lapkričio mėnesį, vienam iš jų skirta 18 metų kalėjimo bausmė, už 99 metais įvykdytus karo nusikaltimus. Kitas asmo nuteistas šešių metų liktinę teismo kalėjimo bausme. Dar viena byla, kurią verta paminėti, tai Klečka byla, dešimt asmenų apkaltinta, vienas iš kaltinamųjų yra parlamento narys. Kaltinimai tai kankinimai, e, žudimai buvusioje karo stovykloje. Dėl dingusių asmenų misijos ekspertai e, atliko 300 tyrimų ir maždaug 300 aukų gražinta į savo šeimas. Dėl nuosavybės tyrimų spręsta 20 3000 bylų susijusių su ginčiais dėl nusavybės. E, 2008 metais po devinių mėnesių laikotarpio, kai teismas Mitrovicoje buvo uždarytas, e, veiksma, teismas vėl veikia, išnagrinėta 50 bylų. Prištinos ir Bel... <coughs> Belgrado dialogas vyksta. Euleks misija dalyvauja tame dialoge. Nemažai pasiekta, tačiau dar reikės e, daug darbų įgyvendinti. Štai tokie yra misijos pasiekimai, kurių nereikia pamiršti, ypač e, nereikėtų pamiršti įvykių Šiaurės Kosove. Ačiū. Like ask... Dabar norėčiau pakviesti pana Begarmat. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, Kaip paprastai, noriu pasakyti, labai malonu, didelė garbė būti tarp jūsų parlamente ir kreiptis į jūs. Europos Sąjunga, kaip jau buvo pasakyta, dalyvavo įvairiuose procesuose susijusiais su teisės viršenybė. Na, vakar jau buvo, žodžiu, kalbė apie tai su dviem komisarais ir buvo nuspręsta vakar tai galimybių studijas. Taigi šitas procesas Kosovo ir Vakarų Balkanuose e, tęsiasi. Na, žinoma, Oleks misija tai daug sunkių tragiškų momentų. Ir mes pasiryžę toliau remti Kosovo. Pagrindinė žinia, kurią norėčiau pasakyti, yra būtent šita. Mes e, visi e, dedame visas pastangas e, koordinuoti savo veiksmus. Čia matote interalje, mes dirbame kartu su Europos Sąjungos stabu Pristinoje ir įsitikinęs, kad mūsų bendros pastangos iš tikrųjų duos gerų rezultatų. Uh, ir mes galėsime su Kosovo kalbėtis, diskutuoti dėl visų svarbių dalykų, kurie svarbus ir Kosovo, ir ES ateičiai. Mes ir toliau stengiamės bendarbiauti su Kosovo timinėms institucijomis, kad galima būtų kovoti su nusikaltimais, korupcija. Dabar Kosovui, man vienas iš svarbiausių dalykų yra misijos perorganizavimas, jau kaip buvo minėta, ypač policijos ir muitinės srityse. Tai yra lik pats centras. Čia svarbu visam Kosovui ir bet kokiais a, ypatingais atvejais. Ir šitas pokytis mūsų operacijose vyko todėl, kad ir dėl to, ką pavyko padaryti misijai ir dėl to, ką pavyko padaryti pačiam Kosovui. Juleks remiasi ekspertais ir tuo dideliu darbu, kurį atliko jos nariai. Tu su įgaliojimais tai, kad jiem buvo suteikti įgaliojimai dar dviejų metams – misija nori daugiau prisitaikyti prie visos ES darbų, tvarkės liečiančias Kosovą ir dirbti kartu su Kosovo teisės institucijomis. Ir misija ir toliau rems Europos Sąjungos ir Pristinos Belgrado dialogo visus susitarimus. Ir rems IBM susitarimą dėl sienų apsaugos. Na, dėl vykdomosios dalies. Čia reikėtų kalbėti apie tai, kad vis daugėja vairių kriminalinių nusikaltimų persekiojimas. Keičiasi teisėjų požiūris. Teisėjai dirba kartu su Juleks teisėjais. Norėčiau pabrėžti ir tai, kad pagrindinė mūsų operacijų filosofija yra labai paprasta. Misija ir toliau vykdė savo užduotis, dirbdama su institucijomis laikydamasi scenarijaus, kuri, pagal kurį Kosovas stengsis kovoti su korupcija. Su korupcija netgi be tarptautinio įsikišimo. Na, dėl priežiūros valdymo konsultacijų. Šitoje srityje matome taip pat pažangos, čia dėmesys kreipiamas į tuos dalykus, kurie susijęs su labai aiškiu, sąžiningu darbuotojų samdymu. Žinoma, čia daug turi dirbti ir vietos žaidimės organizacijos ir prisijimti didelę dalį atsakomybės. Glaudų santykiai tarp Kosovo policijos ir, ir prokuratūros taip pat yra labai svarbus kovojant su korupcija ir nusikaltimais ir stengiantis E, įvykdyti visas iškeltas užduotis. Ar reikėtų kiek galima daugiau vengti įsikišimo į teis, teismų darbą. Aišku, aiškiai pažanga a, in, teisinėse institucijose ir a, kovoje su nusikaltimu ir korupcija na, pažanga matoma taip pat ir uh, sprendžiant vizų klausimus ir vykdant visas uh, numatytas sąlygas. Leiskite man paminėti keletą svarbių dalykų. Uh, tai yra Aulex, buvo numatyta, kad buvo numatyta, kad Aulex turės visišką laisvę savo operacijom, dar mes šito toli gražu neįvykdėme. Uh, vienas iš e, svarbių labai dalykų, kurie bus kreipiamas didelis e, dėmesys. E, ir jau pradedama dabar šią savaitę. Toliau bus tengiamasi gražinti vietos teisėjus į teismus. Taip pat didelis dėmesys bus kreipiamas į Kosovo policiją, ypač Šiaurės Kosove. Aš įsitikinęs, kad jūs esate iš tikrųjų pasibėję, kad Aulakso darbas taip pat remsis tam tikrais kriterijais, jo veiklos kriterijais. Jau yra atnaujinti dviems metams įgaliojimai, bet tuo pačiu metu čia reikia tokių vidaus veiklos kriterijų mechanizmo. Ir e, šis ta veikla, nustatant šitos kriterijus, apima visus OLEX tikslus. Tai irgi susijęs su vidaus reikalais, teisingumo reikalais ir uždaviniais, kurie kyla visai Europos Sąjungai reikia tai kiek galima daugiau skatinti diskusiją su valstybėmis narėmis. Aš įsitikinęs, kad šitas a, požiūris, kuris remiasi siektinais rezultatais, a, yra vienas iš pagrindinių kriterijų, kuriais galima vertinti Kosovą vykdomą veiklą. Tai suteiks papildomos motivacijos a, Kosovo teisėtvarkos institucijoms. A, tam, kad galėtų prisijimti daugiau atsakomybės. Ačiū uždėmesi. Miss Angeliusha Marina. Madame Angeliusha Marina, buvusi Kosovo e, stabilumo iniciatyvos direktorė. Leiskite man pradėti nuo padėkos už pakvietimą. Uh, Labai malonu ir didelė garbė dalyvauti čia ir pasidalinti su jumis savo nuomonę apie aptariamą temą. Gal pradėčiau nuo anegdoto. Mes dabar gyvename Twitterio ir Facebooko tiesiog pasaulyje. Aš tiesiog pastebėjau, kad Briuselėje, aš esu tam kad dalyvaučiau Euro, Eulaks e, susitikime. Net manęs kolega paklausė, kodėl Kosovo pakvietė dalyvauti šitame pokalbėje. Mano atsakymas buvo, o ką kitą reikėtų pakviesti, jeigu ne Kosovą. Ir tada atsakymas buvo toks. Na, Juliks, e, ne, ne Kosovas, Juliks, tai, e, tai yra užsienio saugumo politika. Galbūt šiandien mes žinosime, kas tai yra per klausimas. Bet jau jaukus numetantį šalį, noriu pakalbėti apie tris tokius dalykus. Pirma, tai yra repati, reputacija, įvaizdis Kosove ir nebaudžiamumo dalykai. Kosovo is status neutrality upcoming jurisdiction and where ULEX um, fits. Taip, šitie klausimai yra keliami ir konstitucijoje, ir būsimuose dokumentuose, ir žinoma visuose dokumentuose, kurie liečia žmogaus teisų pažeidimus. Juleks dabar nesididžiuoja ypatingai gerą reputaciją. Aš nesakau, kad a, mūsų misija visiškai nepavyko. E, turiu pasakyti, kad kaip ir ponas Domaniek sakė, kad buvo atveju, kada a, galima prisiminti ir sėkmės atvejus, tačiau jau yra įvykusių labai daug diskusijų ir publikoje visuomenėje dažnai girdima, kad misija nesulaukia tokios sėkmės, kokios buvo tikėtasi. Vis dėlto matome didelį nestabilumą. Ir aš e, matau, kad kai kurie atvejai buvo politiškai motivuoti. Ir e, daug kas buvo padaryta neturint aiškių įrodymų. Čia aš norėčiau paminėti Centrinio banko atveju, pana vadovą, kuris e, buvo sulaikytas keletai mėnesių ir po to paleistas dėl įrodymų stokos. Reikėtų čia kalbėti taip pat apie nekompetenciją, netgi galbūt e, tam tikrą e, lojalumo misijos įgaliojimams tokos. Vėlgi galima prisiminti ministrą Lymai, kai viskas buvo remiamasi tiesiog vieno e, liudininko parodymais, o šitas liudininko jau nebėra gyvo. Taigi visa ta paradigma yra kaip tamsus debesis pakibęs e, virš mūsų. Na, mes tikime, kad vis dar tęsiasi nebaudžiamumas nuo labai senų laikų. Tada, kai, kai e, tiesiog dėl e, stabilumo tiesiog buvo pamirštami kai kurie aiškus faktai, juos nebūdavo atsižvelgiama. Taigi tiek dėl pirmojo klausimo, kurį norėjau paliesti. Taigi eiliniam piliečiam tie politiškai motivuoti, uh, motivuotos bylos. Na, žinoma, šitas pavojus stabilumui kyla ne uh, tarp uh, eilinių piliečių. Ne čia slypi uh, pavojus. Uh, teisės viršenybei. Bet e, misija papuolė lygis pastus, kad tiesiog nedirba su ties tomis problemomis, e, dėl kurių ji buvo įsteigta, reiškia nedirba su aukšto lygio e, politikais arba aukšto lygio darbuotojais. Čia aš turiu galvoje ir viešuosius pirkimus Kosove. Taigi toks kontekstas, kuriame mes dirbame, kuriame mes gyvename. Vėl penkios, valst... reikėtų paminėti penkias valstybės, kurios nepripažino Kosovo. Na, vėl tas neutralumas, ta neutralumo pozicija, kurios laikosi misija tiesiog stengiasi parodyti, kaip ES veikia na, dalis abortus laikotarpiu. ES nusprendė mm, tiesiog pasiūsti savo misiją, teisės viršenybės misiją, pabandyti pataisyti situaciją. Bet tai nepadėjo Kosovoj valstybė arba pripažindama, arba nepripažįstama, nėra kažkokio tarpinio atvejo. Ir čia mes matome daug kliučių, kurios neleidžia pasiekti galutinio rezultato norėčiau čia paminėti šiaurinę Kosovo dalį ir e, serbų e, įvairias struktūras, e, ne tik tai šiaurės e, Kosovo, bet ir visame Kosove. Taip, jie ten toleruojami. E, nesenai buvo kalbo, kalbama, kad turėtų jūs e, ir toliau būti, todėl kad teikia tam tikras paslaugas, ypač švietimo ir sveikatos Mm, apsaugos paslaugas, bet vien to neužtenka. Antras dalykas, kuris na, taip pat liečia šitą neutralumo tokią poziciją, e, tai liečia naujus e, teisės aktus arba, e, pavyzdžiui, naujosios konstitucijos kūrimas. Mm we, um, there, there has to be a clearance. Reikėtų išsiaiškinti iš tikrųjų, kokią teisę uh, e, jų leks teisėjai, uh, ypač uh, prokuratūra remsis. Na, vėlgi čia reikia prisiminti konstituciją. Nu, tai galbūt uh, toks provokatyvus klausimas, provokacinis klausimas. Na, jeigu jų leks uh, tai, kas e, Juleks e, teis, teisėjai galbūt e, nuspręs. Tam gali būti pasakyti, kad prieštarauja konstitucija. Galima čia kalbėti ir apie potencialius žmogaus teisės pažeidimus. Šiandien aš sužinojau, uh, kad šita vykdomoji valdžia po truputėlį bus perdodama vietos institucijoms, bet šiandien mes nesame girdėję ne vieno nusiskundimo dėl žmogaus teisų pažeidimų tuo metu, kai dirbo Juleks žmonės. Na ir paskutinis dalykas tai yra Šiaurės Kosovas. Ne, mes žinome, kad Kosove yra 11 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorija. Uh, Ir, ir žinoma, kad e, Šiaurės Kosovas tai yra lyg, na, tiesiog rūjus kontrabandai ir įvairiem nusikaltimam. Maždaug 50 e, tūkstančių žmonių ten gyvena. Po 99 metų niekas nesugebėjo šitoje visoje teritorijoje, nedidelėje teritorijoje įvesti e, tokius tvarkos, kurie vyrautų teisė. Uh, 1,7 e, milijardą buvo skirma vien Latino Amerikai. O kodėl neįmanoma atstatyti e, teisės 1700 e, kvadratinių kilometrų teritorijoje. Tai man iš tikrųjų sunku. Čia, ko reikia, kokosovo iš tikrųjų reikia, tai yra tiesiog pagalba atstatant teisės viršenybę Šiaurės Kosove. E, buvo taip pat minėta, kad misijoje tikimasi e, pasiekti e, gerų rezultatų šiaurėje, bet labai liūdna matyti, kad kartais tiesiog misijai reikia šiaurės Kosovo gyventojų leidimo, kad galėtų jie tenai atlikti reikalingus veiksmus. Taigi, baigiant Dar norėčiau pasakyti, kaip Kosovo gyventoje, aš tikrai e, sutinku ir suprantu, kad Kosovui reikia įvairi, įva, įvairiausios pagalbos, bet tiesiog siūsti misiją, kai e, ES neturi bendro sutarimo, to neužtenka. Reikia pagalbos, bet ta pagalba turi būti tinkama pagalba. Aš tikiu, kad e, Kosovas gali sukurti savo e, institucijas, žinoma, su pagalba kitas šalis yra pasiekusios šito tvarkosi pačias. Negi to šalis, kurios pradėjo, turėjo pradėti nuo nulio. Ačiū. Ms. Marina, and finally... Ačiū, ponia Marina. Dabar norėčiau paprašyti pateikti trumpas pastabas. Pana Valda Hūn. Ačiū. Iš esmės galiu kalbėti ir trumpai, nes kai, kai buvo minėta, mes čia turime tik tai tam tikrus apmatus visos mūsų informacijos, viso ataskaito. Mes dabar kaip tik tai kalbame ir su saugumo ir gynybos komitetu, kuris taip pat dalyvauja šiame procese. Aš e, norėčiau atkreipti dėmesį tai, ką pasakė ankstesni kalbėtojai. Būtent, kad Kosovo vyriausybė galėtų imtis e, e, savo pačios likimo, kad perdume jos likimą į jų pačių rankas. O tam reikia tam tikrų priemonių. Tai atsispindi ir mūsų strateginėje apžvalgoje, apžvalgoje E, praėjusiu metu vas, vasarą mes saugumo ir gynybos pakomitete būtent patikėme tokią ataskaitą, atsižvelgėme į visas suinteresuotojų šalių nuomonės. Ir um, matome, kad yra tam tikrų įvykių, kurie vis dėlto nepuošia šios strateginės ataskaitos. Prisiminkime praėjusiu metu išpolius, Belgrado Prištinos dialogą. Uh, ir e, šių metų gegužės mėnesio Serbijos rinkimai. Yra apribotas e, judėjimas, e, su kuriuo susiduria visų pirma Eulex ir KFOR pajėgos. Pokyčiai nutinka kiekvieną dieną. Situacija keičiasi ir mes turime prisiderinti prie besikeičiančios realybės, tačiau matosi, kad pasiekta pažangos, kaip jau minėjo ankstesni kalbėtojai. Būtent mūtinių standartai pagerėjo, policija tampa vis profesionalesnė, ne, nebereikia, kad Euleks pareigūnai būtų už kiekvieno kampo. Ir mes vis dėlto matome, kad yra pažanga, bet yra ir tam tikrų problemų. Europos sąjunga ir toliau tęs šią misiją, tačiau reikia, kad būtų užtikrintas stabilumas Kosove. O tam reikia EULEX ir KFOR veiklos koordinavimo ir jų bendradarbiavimo. Čia aš norėčiau taip pat pabrėžti, kad mes nuolat palaikome ryšį su NATO atstovais, renkdami strateginės apžvalgas ir jie žino, ką mes manome apie šį procesą. Tai būtent NATO atstovai. E, amerikiečiai taip pat dalyvauja šiame procese, taip pat Kosovo ir Serbijos dialogas vyksta, būtent vyksta taip pat ir dialogas su ES dėl visų liberalizavimo. E, ir matosi, kad po pastarųjų dėrybų e, pavyko žengti į priekį Ir Euleksas turi prisiderinti prie šios e, situacijos. Mes turime remti šį procesą, renkti e, strateginės apžvalgas, juose būtent ir atsispindi šie e, pokyčiai. Tai rekomendacijos, kaip nurodyta, buvo PSI priimtos vasario mėnesį, būtent, kad būtų veiksmų planai parengti ir praėjusią savaitę dėl jų buvo sutarta ir jie bus pradėti vykdyti. Ir aš norėčiau baigdamas pasakyti, kad e, šios išvados turėtų būti, mm, mm, jas turėksliau turėtų būti atsižvelgta įgyvendinant mūsų veiksmų planus. Ir e, Kosovo vyriausybė turėtų atsižvelgti į EULEX e, patirtį ir žinias. Ir mes tikimės, kad EULEX misija baigsis sėkmingai ir Kosovo vyriausybė perims e, vykdomąją e, valdžią į savo rankas. Ačiū, dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Iloček, mūsų pranešėjai. E, ir jie jau pačioje pradžioje pateiks išvadas šių diskusijų. Ačiū, aš nepadėsiu, ne, ne, nepadarysiu išvadų. Aš tiesiog pateiksiu kelis klausimus mūsų svečiams ir kalbėtojams. Aš norėčiau tik tai priminti, pirmiausia, tiems, e, kurie atėjo pavėlavę. E, čia e, salės gale mes turime užsienio reikalų komiteto suorganizuotą parodą. Čia yra demonstruojamos nuotraukos kurios yra susijęs su Eulex misija. Tai būtent konkursas, kuris buvo organizuotas Kosove, žmonės buvo paprašyti atsiųsti nuotraukas kuris e, į, tą, į tas konkursas buvo pavadintas e, žvilgsnis į teisę, kas blogai ir kas gerai. Aš manau, kad tai yra puikia Euleks iniciatyva įtraukti Kosovo piliečius, kad jie pasidalytų savo įspūdžius, savo patirtimi, savo norais. Tai būtent kaip jie supranta teisingumą, įstatymus. Taigi, e, dabar norėčiau padėkoti už jūsų pranešimus, e, kaip pranešėja Kosovo klausimu. Aš e, beveik trejus metus seku situaciją Kosove ir turėčiau pasakyti ir norėčiau e, pabrėžti, kad Euleks mm, pačioje pradžioje Kosove buvo labai gerbiama misija. Tai nebuvo UNMIK, tai yra jungtinių tautų misijos dalis arba tesinys. Euleks buvo tikrai naujas reiškinys, e, buvo nauja misija kovojantys su organizuotų nusikaltumu, e, karo nusikaltimais, korupcija. Ir jau kaip ponia e, Marina jau pasakė, vis dėlto tas vaizdas šiek tiek pasikeitė. Todėl aš norėčiau paklausti poną Demniaką, poną Haberį ir poną Hun Jūs sakėte, turite padarę strateginę apžvalgą, jūs kalbėjote, kad e, muitinių ir policijos pajėgos yra sumažinamos. Tačiau kaip jūs manote, kaip po poros metų pasikeis Eulex misija, kaip atrodys Kosovo valdžios institucijos, kaip atrodys e, Kosovo institucijos po poros metų. Kokie yra mūsų tikslai, ko mes siekiame, tokie mano ir klausimai. Jūs kalbėjote apie Kosovo konstituciją. Ir e, Kosovo nepriklausomybė yra prižiūrima, e, kontroliuojama nepriklausomybė. Ir aš e, norėčiau paklausti, ar Euleks turėtų užimti stiprią poziciją, griežtą poziciją, kuriant Kosovo teisinę bazę. Čia, kaip sakė ponia Marina. Ir dar vienas dalykas, kuris buvo neminėtas, tai yra. Mm, gal lyčių, dėl lyčių klausimų sprendimo. Tai būtent e, tai turėtų atspindėti politikoje ir e, Eulex personalo e, sakykime, sudarime. Jūs taip pat kalbėjote apie prekybą žmonėmis. Ir e, daromi atitinkami mokymai policijos, e, kaip kovoti su šia problema. O dabar matote, kad Euleks e, policijos pajėgos yra sumažinamas. Kaip jūs dabar bendradarbiaujate su Kosovo policija, kovodami su prekyba žmonėmis, ar užtenka pajėgumų, ar užtenka žinių, ar yra vis dėlto tam e, tikrų problemų dėl to, kad sumažės policijos pareigūnų skaičius. Kitas klausimas yra, jūs e, kelis kartus minėjote e, poną Lymai, kuris dalyv, buvo, sakykime, taip, kaltinamasis garsioje byloje. Ir šiuo metu a, į, jam nekeliami kaltinimai nei dėl karo nusikaltimų, nei dėl korupcijos. Ir daugelis žmonių Kosove nusivylė tokią bylos baigtimi. Ne, mes čia nesikišame į teisėjų darbą, tačiau kaip jūs reaguojate į tas visuomenės lūkesčius? Aš žinau, kad yra daugybė bylų, kad daugybė bylų baigėsi e, e, baudžiamaisiais nuosprendžiais. Tačiau kaip e, reaguoja visuomenė į šią situaciją ir kaip jūs reaguojate į, būtent į tuos visuomenės lūkesčius, kaip jūs, ar jūs juos pateisinate. Ar jūs e, pakankamai greitai e, reformuojate teisingumo sistemą. Aš iš Austrijos, iš savo gimtos šalies patirties galiu pasakyti, kad korupcijos bylos yra sprendžiamos labai sunkiai, jos trunka labai ilgai. Tačiau korupcijos uh, atvejai turėtų būti e, traktuojami labai rimtai, nes jie yra paprastai rezonansiniai. Kitas dalykas, tai e, Euleks tai yra tikrai svarbi e, misija ir visų 27 valstybės narės pritarė šiai misijai, tačiau turto, pavyzdžiui, klausimo teisėjai turi nuspręsti, kokią teisės sistemą taikyti, pavyzdžiui, ar e, buvusios Jugoslavijos teisės sistemą, ar Kosovo, ar kokią kitą sistemą. Ir vis dėlto reikėtų sakykime, ES laikytis vieningos nuomonės, kad yra Kosove atskira teisės sistema ir nebūtina taikyti kitų buvusių teisės sistemų, o tam dėl to turi sutarti visos ES valstybės narės. Kitas dalykas e, e, liudytojo apsauga yra įstatymas, e, to klausimo Kosove jis dar neįgyventas, tačiau procesas vyksta ir valstybės narės, kurios dalyvauja EULEX misijoje, e, nenori padėti apsaugoti tos liudytojus, e, sakykime, kad jie persikeltų į kitas valstybės, į jų valstybės narės ir ten būtų apsaugomi. Ar yra pažanga pasiekta šio klausimo? Ar valstybės narės tikrai nori bendradarbiauti su Kosovo ir spręsti įvairius teisinius klausimus tiek, kiek to pageidautų Kosovo vyriausybė? A, sakykime, E, ar yra įvykdomi teisėjų ir e, prokurorų prašymai. Labai svarbu, jeigu dėl to sutartų ES valstybės narės. O e, paskutinis dalykas, ponas Demaniakas, matau, kaip tik čia pas mus yra, jūsų įgaliojama dėja baigėsi, tačiau norėčiau paklausti, kasgi bus naujas misijos vadas, ar jūs turite tokią informaciją? Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat turiu kelis klausimus. Mes matome, kad e, keičiasi Euleks įgaliojimai. Jūs minėjote, aš čia e, šiek tiek paprovokuosiu jūs. Ar yra vis dėlto tų pokyčių rezultatas kažkoks matyti Kosove? Ar e, čia remiantis apžvalgos e, išvadomis galima pasakyti, kad Euleksas nepasiekė jokių rezultatų Kosove. Dabar dėl e, Šiaurės Kosovo. Gal galėtumėte papasakoti, kaip teismai e, veikia Šiaurės Kosove? Prisiminkite Arenį ir Buniek sienos kirtimo punktus. Čia ten kalbam prie apie policijos kontrolę ir muitinės. Uh, ar realu būtų perduoti tos sienos skirtimo punktus į Kosovo e, e, valstybės rankas. Dabar, kalbant apie kitus klausimus, apie korupciją, man atrodo, kad e, anksčiau Euleksas atliko tikrai puikius darbus, o vėliau tarsi išsigando Eulekso pareigūnai, šios misijos vadovai savo drąsos ir atsitraukia. Pone Morino buvo labai diplomatiška, kai pasakė, kad Euleksas nelabai e, populiarus e, Kosove. Kai mes e, keliavome po Kosove, Kosovą, kalbėjomės su pilietinės organizacijos atstovai, pilietinės organizacijos atstovais, su, su žmonėmis. Ir jie tarsi gindavo lik Eulekso misiją. Ir norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų kas nors keičiasi šioje situacijoje? Ar tampa populiaresnis Euleksas? E, dabar e, dėl Digmartis pranešimo e, ir tyrimo susijusio šio pranešimo. Pone Marina, kaip tik dabar ir apžvelgiai, koks vaidmo galėtų būti Auleks. Dabar aš norėčiau sutikti žodį ponui Polsviltui, tačiau dvi minutės. Kalbėkite. Pone pirmininkė, aš nesutinku, kad tokios taisyklės būtų nustatomas diskusijų viduryje, kad būtų trumpinamas kalbėjimo laikas. Aš norėčiau pateikti kelias pastabas, poniai Murino. Aš norėčiau pasveikinti jūs e, su jūsų e, drąsių pasisakymų. Galėčiau pasirašyti už kiekvieną jūsų žodį. Aš e, buvau atskirose klausimuose. Aš, Ne, iš esmės aš norėčiau pakviesti į klausimus ir pilietinės visuomenės atstovus, kad jie galėtų papasakoti apie problemas Kosove. Pirmiausia, norėčiau paklausyti pono Haberio, ką jūs paskirtumėt į kritiką, e, kuri reiškiama KAFOR pareigūnų. Tai kad būtent, e, kad e, tarptautiniai nusikalteliai Šiaurės Kosove yra randami, tačiau Euleksas negali per nustatytą laikotarpį jų suimti ir jie gali vėl pabėgti per 8 arba 10 valandų negali suimti tų žmonių. Tai būtent e, galbūt tai yra susijęs su pajėgumu arba pareigūnų skaičių, e, e, skaičiaus klausimu. Iš tikrųjų, šioje šalyje yra daug problemų, ne, nežinau, ar tie skundai yra pagristi ar ne dėl tų problemų, tačiau norėčiau paklausyti, kokie skundai yra ir pačiam Oilekse. Ar ir kokie skundai yra sus, susijęs su ES e, požiūrių į EULEX misiją. Dabar turėčiau paklausti e, pono Džentelinį, kaip e, įgyvendamas sustarimas, kurį sudarė ponia Taherė su Serbija, po Serbijos rinkimų praškai niekas neįgyveninta, kągi jūs nuveiksite, kad tas sustarimas būtų įgyvenintas ir kaip atrodo šitas prekybos sustarimas su Kosovo, apie kurį niekas nekalbėjo. Ir galiausiai norėčiau, baigdamas pastebėti, aš me, norėčiau pasakyti, kad mes, kaip Europos parlamentas, turėtume daryti spaudimą e, valstybėms narėms per savo rezoliucijas, e, kad jos pripažintų Kosovą, ypač tos penkios, kurios liko nepripažinusios. Nes kitaip e, Euleks darbas yra apsunkinamas. Pane Pancerė, jums žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Dabar mes tikriausiai turėtumėm pabandyti e, pasiekti pažangos Kosove ir priartinti Kosovą prie Europos Sąjungos, bent jau toks mūsų ateities tikslas yra. Ir kaip dabar mes vertintume savo strateginius planus, nes visą tai, ką jūs papasakojate, nelabai įtikinama. Taigi, prieš pratesant jūsų įgaliojimus, manau, kad reikėtų įvertinti situaciją ir nuveiktus darbus Kosove. Ir norėčiau paklausti, kodėlgi ne, ne visi rezultatai yra šimtų procentų e, yra patenkinami, kogi reiktų pakeisti. Žinoma, yra struktūrinių deficitų yra tam tikros problemos susijusios su e, Alekso darbo e, struktūra, turi būti peržvelgtas finansavimas šios misijos e, darbuotojų skaičius. Taip pat turi būti užtikrintas tam tikras atskaitomumas ES institucijams šios misijos vadovų. Taip pat turėtume paklausti, ar Kosovo vyriausybė prisijima politinę atsakomybę už ateities pokyčius. Žinoma, e, turi būti ir toliau stiprinama teism, teismų sistema. Teismai turi būti savarankiški, nepriklausomi. Čia prisiminkime e, Kosovo ministrą pirmininką, e, garsę bylą. Prisiminkite dar įvairius ypatingos įgaliotinius, ambasadorius, e, tos susitikimus su prokurorais ir teisėjais. Ir kyla klausimas tada, ar teismas iš tiesų yra nepriklausomas tokia atveju ar ne. Ar jam daroma įtaka. Taigi norėčiau paklausyti, kaip mes galime užtikrinti teismų nepriklausomybę. Kaip mes galėtume prie to prisidėti. Be to reikia tam tikros pusiausvyros tarp politinio elito, kuris norėtų kažką pasiekti ir kad šis politinis elitas būtų atsakingas, kad jis prisimtų atsakomybę. Galbūt čia per daug koncentruojamasi į tos karo nusikaltimus, bet per mažai dėmesio kreipiama į politinę korupciją. Dabar kitas dalykas dėl vykdomosios valdžios, dėl pareigūnų veiklos. Uh, čia iš esmės rezultatai nėra patenkinami. Manau, kad šioje vietoje reikia daugiau nuveikti. Eulex turėtų daugiau dėmesio kreipti į šitą e, vykdomąjį įgyvendinimo lygmenį. E, nereikia vien tik tai strateginio apsvarstymo, reikia daugiau veiklos. E, Pone Vagelį, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jau senokai buvau e, Kosove ir nesu didelis ekspertas, tačiau pateiksiu kelis sampratavimus. Žinoma, labai paprasta kritikuoti Eulex ir nuolat bambėti ir negirti šios misijos. Tačiau Oileks iš tiesų prisėmė labai sudėtingą užduotį, labai keblę užduotį, būtent siekti rezultatų toje srityje, kur teisės viršenybė nebūtinai pasižymė ilgą arba seną tradiciją. Euleks dabar turi išmokti atsižvelgti į kitokius aspektus kurie nėra įprasti ES. Būtent todėl tai atsitiko taip, kad Kosovas dabar norėtų e, prisijimti daugiau atsakomybės už ateitį, ar turėtų prisijimti. Dabar norėčiau paklausti, ar yra investuojama į žmogiškos išteklius Kosove? Ar jūs tikrai manote, kad e, Kosovas tikrai bus pajėgus e, valdytis e, savo likimą būtent teisės viršinybės srityje? Nes Kosovo ateitis priklauso ir nuo Serbijos požiūrio. Ir kaip Jūs manote šitie rinkimų rezultatai Serbijoje? Tai yra tų rinkimų, kurie nesnei įvyko. Ar jie yra tikrai padrasinantis? Ar gali būti pasiekta daugiau pusiausvėros ir daugiau politinės atsakomybės po šių rinkimų? Serbija prisima labai svarbu vaidmenį, bet prisima ir didelę atsakomybę šiame regione. Ir Serbija turi taip pat prisimti atsakomybę ir ES arba Europos apskritai atžvilgiu. Ir aš nesutinku, kad mes turime kalbėti tik tiek trumpai. Pone Talakai. Dabar pone Pak. Pone, pone, pone Tanokai, vis dėlto jums pirmas, pirmam suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Per, per pasarosius 11 metų aš atkreipiu dėmesį į vieną dalyką. E, jį atkreipė mano rinkėjai e, šį dėmesį. Tai būtent e, šiaurė, šiaurės Kosove įvyksančius įvykius, kai, kai, kai viena įmonė šiaurės Kosove vykdo veiklą būtent, tačiau jinai išskaldyta į dvi įmonės, tai yra ser, Serbų ir Kosovo valdoma įmonė Šiaurės ir e, Pietų Kosove. Aš kaip dėmesio į tai, kad Šiaurės filialas šios įmonės e, buvo nubausta e, Prištinos e, didžiulėmis sankcijomis. Um, tai, tai būtent e, tokiu atveju Euleksas e, atsisakė e, na, išnagrinėti e, šį atvejį, kad būtų šitos neteisingos sankcijos panaikintos šią įmonį, nes buvo panaikintos kad buvo netekta daugybės darbo vietų dėl tų sankcijų. Ir uh, Ar galėtume tai patvirtinti? Ar būtų negeriau, kad e, Eulex turėtų atkurti status quo, kuris buvo prieš 11 metų? Ir e, dar vienas dalykas, e, Čia atkreipdėmės į ankstesnius klausimus. Šitie nu, rinkimai Serbijoje, kai buvo išrinktas naujas prezidentas, iš tiesų nacionalistas, mm, griežtas nacionalistas buvo išrinktas, kuris turi savo griežtą nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės. Uh, Ar Euriksas vis dėlto bendradarbiaus su Serbijos e, atsto, atstovais, e, sprędamas Kosovo klausimą, ar laikysis pragmatinio požiūrio ir atsižvelgs į dabartinę realią situaciją? Ačiū, ponė Tanukai, ponė Pak, ačiū, ponė pirmininkė, e, už galimybę pasikalbėti su atstovais iš Kosovo. Aš dabar norėčiau apie Euriks pasakyti kad e, po ilgų metų nesėkmingo UNMIK e, misijos Euleks e, sėkmė buvo daug didesnė, negu mes tikėjomės. Iš tikrųjų, sudėtinga situacija yra Kosove. UNMIK paliko daugybę problemų Kosove, o Euleks negali jų visų išspręsti per tokį trumpą laiką. Man atrodo, kad kai kurios rytise reikia griežčiau veikti. Žinoma, lengva mums e, kalbėti, tačiau reikia e, išnaudoti tos priemonės, kurias e, turime. Aš norėčiau, kad Euleks daugiau bendradarbiautų su KFOR pajėgomis. Kad būtent teisės viršenybė, bet jau šiaurės Kosove būtų labiau pabrėžiama mane labiausiai pykdo tai, kad dialogas tarp Serbijos ir Kosovo, kuris buvo pradėtas praėjusiais metais, kai Serbija norėjo gauti šalies kandidatės statusą. Tai šitas dialogas, ar jisai pasiekia, ar matome tuos rezultatus? Ir norėčiau paklausti, galbūt Euleks galėtų įsikišti į tą dialogą šiek tiek smarkiau ir paskatinti jį. Dar norėčiau paklausti, dabar kalbant apie Šiaurės Kosovą. E, mano nuomonė, ne tik mano nuomonė, taigi aš čia e, ekspertų dar paklausiau. Tai Šiaurės Kosovas iš tikrųjų yra nusikaltėlių rojus. E, norėčiau paklausti, ar ten yra serbų nusikaltėliai, ten dominuoja, ar ten yra įvairūs nusikaltėliai, kurie tik tai slepiasi už, už serbų nugaros. Ir norėčiau paklausti, ar įmanoma šiek tiek uh, labiau, aiš, labiau aiškumo įnešti į šitą situaciją ir išsiaiškinti, kokiegi ten nusikaltėliai, ką jie ten daro. Norėčiau paklausyti, kodėlgi neįmanoma sportininkams iš Kosovo suteikti galimybę dalyvauti kaip Kosovo piliečiams e, olimpinėse žaidynėse. Aš manau, kad tai yra tikrai gėdingas dalykas, kad, kad mes negalime galu, galutinai pripažinti Kosovo. Manau, kad e, yra tikrai blogai neleisti jauniems žmonėms, neleisti e, savo, e, su savo šalies vėliava dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Tai būtų tarsi šviesa tunelio gale. Ir tik, e, tik politikai gali tai nuspręsti. Ir politinių lygių tokie sprendimai priimami. Iš esmės mes turėtume e, nekartoti tų klaidų, kurias padarėme Bosnijoje ir Hercegovinoje. Mes e, neturime prisimti atsakomybės už Kosovo likimą. Turime perduoti jį Kosovo gyventojams. Kuo ilgiau mes prisimsime atsakomybę, tuo nesavarankiškesni bus Kosovo gyventojai. yra daugybė tinkamų žmonių Kosovo vyriausybėje, jie studijavo užsienyje ir Prištinoje, jie pasitikė savo žmonėmis ir mes turime padėti tiems vyriausybės atstovams. Tačiau jie turi padėti ir savo. Taigi tiek mes turime padaryti. Ačiū, ponia Paka, už šias svarbes e, pastabas. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams, kad jie galėtų atsakyti į užduotus klausimus, e, pirmiausia, direktorių Džentilinį. Very briefly. Ačiū, aš trumpai komentuosiu, atsakysiu į man skirtus klausimus. Ir taip pat pateiksiu porą pastabų dėl bendros diskusijos. Diskusijos klausimai labai aktualūs ir per juos atsiskleidžia uh, mūsų darbo ir užduoties sudėtingumas Kosove. Aišku, visi mes galėtume dirbti tobuliau, kažkas galėtų vykti tobuliau, tačiau Euleks atveju kalbame apie faktus. Yra tam tikrų konkrečių atvejų, kurie užgožia nepaprastai sudėtingą ir komplikuotą kasdienį darbą, kurį misija atlieka Kosove. Bendrai paėmus darbas buvo produktyvus. Ir bendras sumanimas, taip kaip ponia Pak pastebėjo, buvo suteikti vietos žmonėms, vietos piliečiams perduoti kuo daugiau funkcijų ir jie įrodė, jog sugeba prisimti tas funkcijas. Ta kryptimi mums reikia eiti. Kalbėdamas apie dialogą, aš jau pabrėžiau, kad alternatyvos tam dialogui iš viso nėra. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti metodo svarbą. Aš noriu pabrėžti, kad mūsų taikytas metodas suveikė. Galime daug ko pasimokyti ateityje. Dialogas gali įgauti įvairių formų, tačiau svarbiausia, kad įtvirtintas metodas. Ir tai pripažįsta visos pusės. Dabar apie sustarimus. Jie sudaromi tam, kad būtų praktiškai gyvendinami. Visi tai turi pripažinti. Ne vienos pusės netenkina proceso sparta, tempas, tačiau turime stumti procesą į priekį, nes susitarimai tik tam ir sudaromi, kad jie būtų įgyvendinami. Kai kurie susitarimai tiesa jau įgyvendinti ir galime matyti rezultatus. Pavyzdžiui, muitinės rytyje laisvo prekių judėjimo, laisvo žmonių judėjimo srityje galime būti patenkinti. Piliečių registro klausimų galime būti patenkinti. Tačiau, aišku, lieka sričių, kur įsipareigojimas dar turi virsti praktiniais rezultatais. Tačiau tunelio gale šviesą mes jau matome. Reikia tik tai užsispyrus judėti į priekį. Situacija komplikuota, tačiau reikia ryštingai, pasiryžus, prisėjimus tam tikrus įsipareigojimus, judėjai, judėti į priekį. Mes tai dabar ir darome. Ačiū ponui Džentlinį, dabar ponas Haber. Ačiū. Nepamirškime, kad Euleks tai teisės saugos, teisės misija. Tai nėra misija, kuri reglamentuojama septintų skyriumi postkonfliktinė misija. Ne, tai misija, kurios tikslas yra Kosove civilinėmis priemonėmis sustiprinti teisės saugos institucijas. Vadinasi, ir vykdomosios galios, vykdomieji įgaliojimai yra riboti, ir taikomi teisės saugos rytyje. Tam tikrą nepastenkinimą aš bandžiau atremti sėkmingais pavyzdžiais. Ir galbūt galima sakyti, kad lūkesčiai buvo per dideli. Aštuonerius metus veikė UNMIK misija ir buvo jaučiamas nepastenkimas Kosove, nes nepasiekta visiško suverenumo, buvo tikimas iš ES tarsi stebuklų, bet pati ES buvo susiskaldžiusi. Bet e, misijos mandatą nustatė taryba ir valstybės narės. Ir tik tai valstybės narės gali pakeisti misijos mandato. Jei mes dabar nesutarėme dėl praktinių dalykų, tai e, tik tai valstybės narės, kuriuoms jūs atstovaujate, gali pakeisti misijos įgaliojimus. Kalbant apie teisingumą ir tam tikras bylas, iš tiesų lūkesčiai buvo dideli, o staigių lūžių, proveržių neįvyko. E, karo nusikaltimų tyrimai labai ilgai trunka. Prisiminkime karo, antrojo pasaulinio karo nusikaltimų tyrimus. Štai kodėl misijos pažanga yra lėta. Aš e, optimistiškai nusteikęs, bet rezervuotai optimistiškai, nes trunka dviejus ar trijus metus bylos tyrimas, kol ji nukeliauja į teismą. Taigi nieko stebėtino, kad pirmaisiais misijos metais nematėme kažkokių itin sėkmingų bylų, tačiau dabar mes vis labiau artėjame prie teismo stadijos. Buvo atvejų, kai teisingumas nebuvo įgyvendintas, pavyzdžiui, Centrinio banko valdyto atveju. Kitose bylose liudininkai dinksta, žūva ir pakankamai dažnai. Tačiau tenka su tuo susitaikyti. Mes apgailestavome dėl to. Nemanome, kad aiškaus, akivaizdaus nusikaltelio uh, išteisinimas yra geras dalykas, tačiau vis dėlto yra tam tikri teisingumo standartai. Misija nuo jų nukrypti negali. Ir daugiau įgaliojimų komentuoti aš negaliu, nes jos nustatė valstybės narės. Dar vienas rytis yra liudininko apsauga. Mums reikia pajėgų, kad galėtume apsaugoti liudininkus. Ir mums trūksta tų pajėgų. Mes prašome valstybių narių, kad skirtų tas pajėgas. Taip pat mes prašome valstybių narių, kad priimtų liudininkus apsigyventi valstybėje narėje. Jeigu jūs paklaustumėte savo rinkėjų savo rinkimo apylinkėje, ar nori priimti gyventi tokį liudininką, suprastumėt, kodėl tas procesas yra toks sunkus. Šiaurės Kosovas, ką galima teigiamo išvelgti? E, bent jau tie, kad tos valstybės narės, kurios nepripažįsta Kosovo, bent jau neteigia, kad Šiaurės Kosovas priklauso Kosovui. Šiaurės Kosovė susiklostė tokia situacija, kai gyventojai gali griebtis smurto. Ir mūsų bandymai a, užsimti to smurto prevenciją yra nesėkmingi. Pavyzdžiui, praeitą rudenį Matėte, kokie įvykiai vyko prie sienos, prie vartų. NATO misija ėmėsi drąsių veiksmų, tačiau prieiga prie vartų buvo blokuojama iš Šiaurės Kosovo ir iš Serbijos ir tie praėjimo vartai tiesiog jais nebuvo įmanoma naudotis. Ir iš to kaupėsi tam tikros frustracijos, nepasitenkinimas. Todėl daugiausia vilčių galime dėti tik į dialogą, taip kaip minėjo kolega Gentilinį. Mūsų optimizmas e, pakankamai ribotas, rezultatų, teigiamų rezultatų mes garantuoti negalime. Dar viena teisėsaugos rytis, tai yra speciali tyrimų grupė priklausanti misijai, bet ta grupė veikia pakankamai nepriklausomai, bendradarbiaudama su Kosovo teismų sistema. Veikia sėkmingai, sukurta reikiama tam tikra bazė, bendradarbiaujame su kitų valstybių teismų sistemomis. Galime tikėtis, kad oficialiai prasidės tyrimai netrukus ir pagal Kosovo įstatymus tyrimui užbaigti skiriama dviejai metai. Tai yra aiškus laiko terminas, per kiek byla turi pasiekti teismą. Aišku, jei to laiko termino pakaks. Areštai Šiaurės Kosove ir teisminė stebėsina sunku tai įgyvendinti. Vos tik tai asmo suimamas, žmonės išeina piketuoti į gatves, e, gatvėse atsiranda barikados, sunku prasibrauti, kyla pavojus gyvybėms. Ir dar viena problema - suėmus asmenį iškyla iš karto, ar tikrai pavyks suformuluoti bylą prieš tą asmenį. Pavyzdžiui, kai kurie asmenys yra aiškus karo nusikaltėliai, tačiau ar pakanka įrodymų, ar pakanka liudininkų, nusikaltimo vietos liudininkų, kad pavyktų suformuoti bylą prieš tą asmenį. Tai dar viena problema, tačiau ir čia mums reikia laiškyti, laikytis griežtų teisinių standartų. Lovičiaus atveju. Pavyzdžiui, mums padėjo serbai sulaikyti jį Serbijos teritorijoje. Tai dar viena vilties e, kibirkštis, taip sakant, šviesa tunelio gale. Man atrodo, aš į daugumą klausimų atsakiau. Galbūt reikia tam tikrų patikslimų dėl misijos vadovo darbo sėkmė, e, e, perdavimo vyksta šiuo metu vadovo atrankos procesas. Misijos vadovas greitai savo kadenciją pabaigs, tačiau tikslios datos negalime nurodyti. Tiek te galiu dabar pasakyti, nes atrankos procesas yra labai konfidencialus. Ačiū, ponas Haber. Ir dabar norėčiau suteikti misijos vadovui žodį. ponas Budin Marmak. Maniak. Aš norėčiau paaiškinti, kokiamis sąlygomis mes veikėme. 2010 spalio 15 dieną aš pradėjau vykdyti pareigas. Iki to laiko misija veikė krizės sąlygomis. Ir ta krizė niekada nesibaigia. Tuo metu politinės aplinkybės buvo to tokios, kad prezidentas atsistatydino, rinkimai truko ne taip, kaip planuota, rinkimų procesas užtruko iki kitų metų balandžio, o po to tie įvykiai praeitų metų vasarą, jūs juos prisiminate, o rugsėjai susiklostė dar labiau įtempta situaciją tam, kad pasiektume tuos praeimo vartus prie sienos su šiaurės Kosovu, mes turėjome naudotis netgi sraigtasparniais. Po to vyko rinkimai Serbijoje, turėjome šiek tiek sumažinti savo veiklos tempus ir jei stebėjote įvykius, turbūt pastebėjote, kad pasibaigus rinkimų procesui, maždaug po savaitės, po pusantros savaitės mes atnaujinome savo operacijas Šiaurės Kosove. Mes atnaujiname e, paieškas ir tam tikras operacijas, atlikome kratą Veselovičiaus e, patalpose ir galų galiais buvo sulaikytas Serbijoje. Šią savaitę mes atnaujinome tam, tikras, tam tikrus baudžiamuosius tyrimus susijusius su Albanų nusikalteliais ir jų ryšiais su Kosovo nusikalstamomis organizacijomis štai tokiamis sąlygomis mums tenka dirbti. Tokia yra realybė, su kuria mes kasdieną susidurėme. Taip pat norėčiau komentuoti mūsų įgaliojimus. Strateginėje peržiūroje reikėtų aiškiai konstatuoti, kad įgaliojimai nesikeičia. Misijos tikslas šiek tiek pasikeitė, tačiau įgaliojimai lieka tie patys, nes ne pakeistas valstybių narių susitarimas dėl bendrų veiksmų. Valstybės narės susitarė, kad nereikia keisti misijos veiksmų, todėl nereikia keisti ir jos įgaliojimų. Tai yra pagrindinis dokumentas, kurio grindžiamas misijos mandatas ir formuluojami lūkesčiai, ko tikimasi iš misijos. Aš kaip misijos vadovas tikrai negaliu imtis kitų veiksmų, aš galiu tik tai laikytis dviejų taisyklių. Tai yra laikytis mums suteikto mandato ir bendrų suformuoluotų veiksmų ir laikytis E, valstybių narių mums nustatytų gairių. Strateginė peržiūra ir yra tokia gairė, kuri nubrėžiama misijai. Aš galiu tik tai koreguoti misijos darbą pagal besikeičiančią aplinką, o ta aplinka, mūsų darbo aplinka keičiasi labai sparčiai. Teisingumo srityje, sakyčiau, kad ben, mūsų bendrieji veiksmai yra grindžiami geriausia Europos praktika. Ir aš galiu teikti, kad teisėjai veikia, dirba nepriklausomai. Tas pats pasakytina ir apie prokurorus. Mes turime gerbti šios principus, nes tai juk yra Europos teisės saugos standartai. Aš nemanau, kad kas nors iš jūsų mm, rekomenduotų laikytis kokiu nors kitų principų. Dėkoju misijos vadovui, dabar ponia Murina. Atsiprašau, aš noriu paklausyti dėl uh, skundų galimybės. Pone Marniakai, aš paklausiu jūsų, ar galima teikti skundus uh, OLEX uh, EULEX misijai ir e, apie EULEX. Tai būtent, kad e, visuomenė galėtų teikti skundus arba pretenzijas arba išreikšti nepasitenkinimą EULEX darbu. Mes turime tam tikrą mechanizmą, nepriklausomą mechanizmą. Tai nėra EULEX dalis, bet taip mes gauname skundų, neturiu skaičių. Bet kiekvieną mėnesį e, ne tiesiog praneša apie tos skundus, į kai kurie nepasiteisina. Nėra kito būdo, tiesiog reikia nekreipti dėmesio į juos, ne. bet e, vis dėlto mes reguliarai rengiame ataskaitas, kasmetinės ataskaitas apie tai, kaip mes reaguojame į skundus A, taip, yra tam tikra sistema, tam tikras mechanizmas. Manau, kad dabar aiškiau. O dabar norėčiau suteikti žodį vėl ponė Marina. Man atrodo, klausimas buvo, ar mes pasirengę perimti visą atsakomybę. Taip, aš tikiu, visiškai įsitikinusi, kad nėra kitos alternatyvos mums jau reikėjo pereiti 2000, perimti 2008 metais vasaro mėnesį, bet to nepadarėme dėl vairių priežasčių. Kosovo nepriklausoma valstybė, ją reikia gerbti kaip tokią ir remti kaip tokią. Na, o politinė padėtis ar tiesiog tas politinis vaizdas yra 23 metų sunkaus laikotarpio Kosovui vaizdas. Taip ir pajėgumai reikalingi, e, tačiau tie pajėgumai nerodo, kad mes esame pilnai pasirengę tiesiog įsilieti į tą srovę. Ir reikia, kad politinė padėtis išliktų stabili. Na, pavyzdžiui, jeigu e, rinkimai pasisuktų ne tą linkmę, taip mes galėtume pasinaudoti Europos parlamento pagalbą, tačiau buvo visiškai padarytas neteisingas pareiškimas išorės veiksmus tarnybos kad e, rinkimai buvo demokratiniai ir laisvi. Tačiau E, turiu pasakyti, kad e, politinė šita aplinka lygiai tokia pat kaip ir pastarusius 12 metų. Taigi, galbūt reikėtų, kad tie pajėgimai iš tiesų pasirodytų, kad jie būtų nukreipti reikalinga linkme. Ir galbūt būtent čia mes tikėtumės didesnės paramos iš ES institucijų. Ačiū, ponė Marina. Ir galiausiai norėčiau suteikti žodį ponai Vardavon. Leiskite man a, tiesiog pradėti vėl nuo Juleks populiarumo. Buvo jau anksčiau a, paminėta, a, kad tiesiog ta priežiūra, tas toksai valdymas Juleks, tai nėra populiaru tarp Kosovo gyventojų. E, tai mes turime turėti galvoje, galbūt pati misija ne visada tokia populiari. Bet manau, kad mes toliau turime vykdyti savo pareigą. Taigi, buvo klausimas, kur mes norėtumėm atsidūti po poros metų. Buvo cituota, kad tiesiog yra nustatyti tam tikri standartai, tam tikros gairės, labai aiškiai nustatyti mūsų tikslai ir reikia siekti tvarios pažangos, lyg tiek policijos srityje, muitinių darbo srityje reikalingi, reikalingi teisiniai aktai, kada būtų laikomasi tarptautinių standartų ir kad sugebėtume reaguoti į visuomenės poreikius be įvairiaus intervencijos, bet tam mums reikia laiko, ir visiškai e, netiktų tiesiog nustatyti aiškiai, kiek laiko tai turi žengti. Reikia tiesiog kalbėti apie pagrindinius principus, apie pagrindinius e, standartus, kriterijus. Girdėjome kritikos dėl to, kad pačias ypač svarbiausias rytis nebuvo kreipiamas pakankamas dėmesys, bet e, strateginė ataskaita detaliai nurodo, kas yra padaryta ir ką reikia padaryti. Ir e, ten yra kalbama taip pat apie išteklių e, perskirstimą Labai svarbu, ypač magiškuosius išteklius, perskaityti taip, kad galėtume įvykdyti savo tikslus, galbūt nuo mentorystės, nuo mokymo, tiesiog perkelti į aukštesnį lygmenį, galbūt didesnį dėmesį kreipti teismų sistemai, nes reikia prisiminti, kad mūsų laukia dar didelis darbas. Reikia taip pat pakalbėti, ar galime perkelti tuos išteklius į šiaurę. Žinoma, jeigu o, tai įmanoma, tada reikia, kad Juleks tiesiog labiau būtų matomas šiaurėje. Žinoma, tačiau reikia ir taupyti. Ir tas 25 procentų sumažinimas. O, apie kurį kalbama, tai ne tik žmonių noras, bet tai, ką mes turime irgi atkreipti dėmesį strateginėje toje apžvalgoje, jau pagrindai padėti, o dabar jau periname prie jų vykdymo. Dabar norėčiau pabaigti, padėkodamas svečiams už tai, kad dalyvavo mūsų darbė šiandien sužinojome daugiau apie situaciją, jūs pateikėte savo paužiūrį iš vidaus, tikimės jūs pamatyti vėl čia. Ačiū. Let's go straight forward to the next point. Gal pereikime tiesiai prie kito mūsų punkto, bet norėčiau uh, pasakyti dar apie metinę ataskaitą Europos parlamentui dėl saugumo politikos. Pagrindinis. Mes birželio 7 dieną mes dar su kalbėsime, uh, paskui Liūsnėsi Strasbūrė. E Ir tai tiesiog pranešimas dėl CSP ataskaitos. Please, let's go to the next point. Dabar kolegos pereikime prie mūsų kito darbo tvarkės punktų. The next point on our agenda this morning is the... O tai yra pono Pancieri pranešimas ap, apie mūsų bendro e, užsienio reikalų komiteto, biudžeto komiteto ir ryšius Magrimo šalėmis delegacijos vizito į Tunisą balandžio 2-5 dieną. Visiems komiteto nariam buvo išdalintas medžiaga. Norėčiau priminti, kad delegacijai buvo keliami trys tikslai, pažiūrėti, kaip naujasis režimas dirba, kiek užtikrinta stabili padėtis, kiek reikalingas bendradarbiavimas su valstybės institucijoms ir dėl fondų. Norėčiau pasakyti, kad trečią birželio dieną mes pasikeisime nuomonėmis su ponu Mustafa ir e, tiesiog e, kalbėsime apie tą demokratinį perdinamą e, laikotarpį Tunise. Taigi dabar norėčiau pakviesti. Grazie, Presidente. Pansieri, papasakoti apie padėtį ten. Ačiū, mes pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Norė, Norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo mums organizuoti šią kelionę. Norėčiau padėkoti Europos Sąjungos delegacijai Tunise, kurie lydėjo mūsų mm, narius e, viso vizito metu. Mes sustikome su e, keliomis e, organizacijomis, kurios jau buvo minėtos ir jau įžangoje buvo pasakyta, kogi mes siekiame šiuo vizitu, čia nebereikia man net kartoti. Iš programos akivaizdu, kad mes apžiūrėjome ir panagrinėjome projektus, kurie yra finansuojami ES, e, ištikome su Respublikos prezidentu, su e, finansų ministru, taip pat su bendradarbiavimo ministru, sutikome su profsąjungo atstovais, su e, įmoninkų asociacijomis, taip pat su politinių partijų atstovais, su pilietinės visuomenės atstovais. Ir būtų labai gerai, jeigu biudžeto komitetas pasistengtų patikrinti visus tuos skaičius, kurie susiję su pagalba, kuri buvo skirta Tunisui pagal įvairias programas. Taip pat mes susitikome su nacionalinės asamblėjos e, atstovais. E, ir, ir norėčiau pasveikinti kelis nacionalinės asamblėjos atstovus, kurie dabar yra mūsų salėje. Aš manau, kad tai yra pirmas žingsnis, užmesgant ryšius, tarp parlamentinius ryšius tarp mūsų šalių. Manau, kad šitie ryšiai taps intensyvesni netgi ateityje. Mes e, sužinojome e, daug įdomių dalykų iš savo kolegų tiek, tiek apie politinius klausimus, tiek apie administracinius klausimus. Ir mes netgi svarstame galimybę organizuoti e, stažuotės kai kurių mm, Nacionalinės asamblėjos darbuotojų pas mus Europos parlamente. Taigi demokratijos konsolidavimas arabų šalyse yra didžiulis iššūkis Europai tą supranta ir mm, Tuniso parlamentas. Neturėtume pamiršti, kad ir ateityje bus būtina remti šios e, demokratinius judėjimus Šiaurės Afrikoje. Ir čia ES turėtų prisimti ryštingesnį vaidmenį. Uh, Iš esmės, Tunise dabar dominuoja mm, to, palyginti nemažas stabilumas. Tačiau e, pati e, politinių institucijų struktūra e, Tunise dar neleidžia tikėtis, kad demokratija įsitvirtina šioje šalyje ilgam. Reikia daugiau garantijų kad e, Tunisas gaus didesnę pagalbą, kad būtų skatinamas ekonominis augimas, o tai bus e, užtikrinimas jaunimo darbo vietos ir e, padidės pasitikėjimas savo valstybę. Europos investicijų bankas Strasbūrė pastarąją savaitę patikė kelis įdomius teiginius. 12-13 metais bus pagrindiniai metai, sakė Europos investicijų bankas, kuriais, nepaisant finansų krizės, pavyks e, teikti daugiau lėšų iš ES biudžeto šioms užduotims, kurios skirtos demokratijai įtvirtinti Šiaurės Afrikoje. Ir Europos investicijų bankas turi taip pat, kaip numatyta, papildyti savo kapitalą, būtent, kad būtų, būtų daugiau lėšų e, skiriama pagalbai, kovai su korupcija, institucijų stabilumui užtikrinti Magrebo šalyse. O šie teiginiai mus nudžiugino, taip pat nudžiugino šie teiginiai ir Tuniso parlamento atstovus. Birželio ketvirtą dieną mes turėsime galimybę pasveikinti čia Europos parlamente Tuniso parlamento pirmininką. Labai ačiū už pranešimą. Dabar neturiu pageidaujančių kalbėti parlamentarų. Taigi, tarkime, Tuniso atstovų mūsų komitete norėčiau suteikti žodį ponui kongreso politinės grupės pirmininkui. Galbūt jis norėtų uh, pasakyti keletą žodžių mums. Kas iš Tuniso delegacijos kalbės? Prašom. Norėčiau padėkoti Jums už pranešimą norėčiau priminti e, tai, kas vyko Tunise. Įvyko rinkimai, jie buvo visiškai skaidrus. Ir buvo pripažinta, kad įvyko tinkamai dėl saugumo problemų, su kuriomis susidurėme. Žiniasklaida e, stengiasi e, na, tiesiog viską nušviesti, galbūt labai neproporcingai. Uh, Mes nenorime naudoti jėgos prieš ekstremistus, nenorime grįžti į praeitį. Ir nenorime taikyti tas pačias priemonės kaip ankstesnis režimas. Jie mums nepavojingi, jie mažuma. Mes tiesiog prašome jūsų padėti mums su investicijomis Tunise visos investicijos mums reikalingos. Mes nenorime, kad mūsų jauni žmonės išvažiuotų iš šalies. Taip. Na, kyla iš, tiesų, didel, iš tikrųjų didelė rizika. Mes to nenorime, kaip sakiau. Tunisas yra saugi vieta ir todėl mes kreipiamės į Europos bendruomenę tiesiog priminti savo žmonėms, kad visiškai saugu atvykti į Tunisą netgi kaip turistam. Mums reikalinga pagalba, kuriant savo ekonomiką. Mums reikia naudotis ištekliais, fondais teisingai ir mūsų ministras, ekonomikos ministras, deda pasangas išspręsti kylančias problemas. Taip pat norėčiau dar kartą kreiptis į Jūs, prašydamas padėti mums atgauti a, visus a, fondus, kurie pateko į buvusio diktatoriaus rankas. Ačiū dar kartą. Ačiū už gerus žodžius. Ir jūsų požiūrį tai, kad Tunisas yra iš tikrųjų saugi šalis ir kad ekstremistų nedidelė grupuotė nekelia pavojų šalyje. Galbūt dar norėtų, panas kanclerių, keletą baigiamųjų žodžio pasakyti. Matome, žiūrime į Tunisą kaip į tam tikrą arabų pasaulio laboratoriją daugiau negu kitos šalis, ji e, pradeda eiti demokratijos keliu. Taigi nenori, kad kas nors kištusi į jų gyvenimą. Žinoma, e, laukiama iš mūsų paramos Taip reikalingas mūsų indėlis į jų ekonomiką, nes šalia susiduria su tam tikromis problemomis, kaip ir visa Europa. E, žinoma, viena iš pagrindinių ekonomikos sričių yra turizmas. Na, dabar e, rengiama konstitucija ir manau, kad uh, bus atkreiptas dėmesys į pagrindinius principus - demokratiją, žmogaus teises, žiniasklaid, laisvą žiniasklaidą, žodžio laisvę. Aš tikiuosi, kad visą tai vyks, nes mes norėtume, kad visoje viduržėme jūros, visose šalyse Tunisas būtų kaip šviturys. Na, norėčiau padėkoti Vanui Panceliui ir Noriu padėkoti mūsų grupės vardu e, Tuniso delegacijai, palinkėti jiems paties geriausio, žengiant demokratijos keliu. Ir šiuo mes ir baigsime šį dienotvarkės punktą ir pereisime prie kito. Tai yra finansinės e, priemonės parengimas demokratijos Norėčiau pasakyti, kad tai yra paskutinė finansinės paramos priemonė. Pranešėjas yra ponas Lamsdorf. Ir norėčiau suteikti žodį ponui Lamsdorfui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar kalbėsiu angliškai, kad visi suprastų apie vertimo Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad e, padėkosiu komisijai, kuri tikrai padarė puikų darbą, pateikdama šį reglamento projektą. Poveikio vertinimas, man atrodo, iš tiesų yra įtikinamas. Jis parodo e, dabartinės priemonės e, stipriasias ir silpnasias vietas. Aš dabar kaip tik matau, kad parodžius, kur Mm, kur link sukama su šio reglamentu, paaiškėja, kad tikrai intencijos yra geros. Iš tiesų, aš konsultavausi su pilietinės visuomenės atstovais, su kitais komitetais, su šešėlinės pranešėjas ir aš parengiau savo pranešimą pateikdamas kelias pakeitimus ir paaiškinamas juos. Aš manau, kad pagrindinis principas šios priemonės yra tai, kad vyriausybėms trečiųjų šalių uh, su suteikiama galimybė pasinaudoti geografinėmis e, priemonėmis, e, kurios e, skirtos yra pagelbėti toms valstybėms. Mes turėtume dar paaiškinti kelis dalykus šiame tekste. Europos Sąjunga turėtų aiškiau atkreipti dėmesį į kankinimus, į mirties bausmę, į vaikų darbą ir lyčių neligybę. Tai būtent mes turėtume skatinti savo vertybės, e, pasitelkdami tas priemonės, kurios teikia pagalbą trečiosiams valstybėms. Ir e, glaudesni ryšiai arba papildomos priemonės neturėtų e, pakeisti mūsų dėmesio toms vertybėms, kurios yra įtvirtintos ir pas mus, tai yra žmogaus teisų apsaugai. Aš pateiksiu kelis pavyzdžius, kaip galima teikti pagalbą pagal šią priemonę. Labai svarbu užtikrinti papildomą vertę ir suderinamumą su kitomis priemonėmis, nes ypač ši priemonė turi pakankamai nedaug lėšų. Šitas suderinamumas su kitomis priemonėmis yra pabrėžtas mano pranešime, nes reikia iš esmės didesnio ir griežtesnio koordinavimo. Tai atspindi ir pranešime. Kitas dalykas, mes turime atsižvelgti ir į kitas priemonės. Ir e, parlamentas e, turėtų išreikšti savo nuomonę apie e, strateginius dokumentus, apie planus, būtent rengdamas horizontalius dokumentus. Ir čia ypatingas dėmesys yra skiriamas vis dėlto strateginiams dokumentams. Kitas dalykas yra būtent bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais ir nustatymas, ar valstybė atitinka kriterijus gauti pagalbai. Ir mes manome, kad darbas su nacionaliniais parlamentais iš tiesų atitinka Europos parlamento siekius bendradarbiauti, kuriant arba stiprinant demokratiją Mes neturime apsiriboti tik tai rinkimų stebėjimais. Mes e, turime e, teikti rekomendacijas po šitų e, rinkimų stebėjimo misijų ir teikti rekomendacijas dėl įvairių priemonių, finansavimo priemonių teikimo. Demokratijos žmogaus teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė turi būti pagrista atitinkamais kriterijais. Ir tai turi atsispindėti konkrečiame reglamente kai kurie konkretūs pakeitimai susiję su operatyvinė dalimi a, a, rodo, kad a, galima pagerinti šios priemonės veikimą. Tačiau, iš esmės, tekstas reglamente yra pakankamai techninis, todėl jisai yra siaurai apibrėžiamas. Mes turime bet kokiu atveju pabrėžti, kad e, pritarėme komisijai teikiant paramą subsidijų, dotacijų pavydalu. Ir manau, kad kriterijai šioje srityje yra nustatyti pakankamai griežti ir mes pritarėme jiems. O kągi pilietinė visuomenė kritikuoja, kalbant apie šią priemonę? Tai būtent ši priemonė nesuteikia paramos būtent pilietiniai visuomeniai, jos organizacijoms. Nes, pavyzdžiui, vykdant e, kaiminystės politiką e, pagal šią priemonę suteikim 600 tūkstančių, pavyzdžiui, e, dideliems projektams. Tačiau mažos įmonės arba mažos organizacijos nelabai gali prieiti prie šios paramos. Turėtų būti apsvarstyta galimybę teikti mažesnės subsidijas iki 100 tūkstančio eurų. Ir supaprastinta e, procedūra, kaip reiktų prašyti tos pagalbos. Taigi, mes e, e, turėtume iš esmės apsvarstyti galimybę, kaip pagalbos būtų prašoma remiantis ir vietos valdžios institucijomis arba tiesiog iš Briuselio, bet nežinau, čia reikės suderinti visą tai su mūsų finansiniu reglamentu. Aš manau, kad turėtų būti e, sukurta ir darbo grupė, kur apsvarstytų galimybę, kad ši, šią priemonę galėtų pasinaudoti mažesnės nevyriausybinės organizacijos. Kitas dalykas tai yra pagalba skiriama ypatingais atvejais. Tam skiriama 2 milijonai eurų, tačiau man atrodo, kad tai yra e, per daug. Tam reikėtų e, dar geresnio paaiškinimo, kodėl tokia suma skiriama. E, tačiau projektas, turi, kuriam skiriama tokia pagalba, turi būti neilgesnis kaip 18 mėnesių. Taigi, ko mums reikia? Mums reikia greito ir patikimo mechanizmo, kad perinamąjį laikotarpio valstybėse galėtume įgyventi kuo daugiau projektų. Čia žvelgime pirmiausia į Arabų pavasarį, į Šiaurės Afrikos valstybės, kuriams reikia tokios pagalbos. E, taigi dėl šios priemonės. E, iš esmės, e, ši priemonė yra derinama su demokratijos rėmimo kitomis priemonėmis. Tačiau darbas neturi būti dubliuojamas. Ir mes turime apibrėžti, kam e, skirta dabartinė priemonė ir ką ją galima nuveikti. Todėl aš, kaip e, kitų demokratijos rėmimo priemonių mm, e, klausimų rengintis pranešimą asmuo, norėčiau išvengti tokio dubliavimo Ir mes e, turėtume rasti praktinių būdų, kaip sukurti sinergiją tarp įvairių priemonių, kad būtų e, tinkamai e, sprendžiami politiniai klausimai. Kad, sakykime, kitos priemonės būtų skirtos politiniams sprendimams remti, o šita demokratijos žmogus teisė remimo visam pasaulio finansavimo priemonė būtų skirta nevyriausybinėms organizacijams ir pilietinėms organizacijoms. Ačiū už e, pateiktas pastabas ir e, uždėmesį. O dabar suteiksiu žodį pana Kukanui. Labai ačiū. Aš e, kalbu vietoje ponios Makovai, kuri yra šešėlinė pranešėja, bet dėja negali dalyvauti mūsų susitikime. Uh, Taigi mes girdėjome pasiūlymą iš komisijos, kuris yra iš tikrųjų gana veiksmingas ir uh, kuris kelbia uh, e, demokratijos, žmogaus teisų e, principus trečiose šalise. Tas priemonė iš tikrųjų yra labai reikalinga. Tai reiškia, kad nepaisant trečiųjų šalių vyriausybių pritarimo, tie principai, ta finansinė priemonė gali būti gyvendinta. Taip, e, čia matome tiesiog aiškiai pusiausvėra tarp biudžeto ir, ir tiesiog e, skiriamo misijoms ir kitų jardai uh, iniciatyvoms. Na, čia e, galima nepamiršti tam tikro galbūt bauginimo, tam tikrų grėsmių kylančių iš e, tų šalių vyriausybių, bet e, svarbu imtis priemonių, kad tai nekeltų grėsmės sempiliečiam buvo minėti 1 milijardo 56 milijonai eurų, bet manau, kad reikėtų uh, nustatyti bent jau tą mažiausią e, sumą, kuri būtų šitai priemoniai skiriama. Ir e, galiausiai mes grįšime prie detalių pataisų, mūsų siūlomų pataisų artimiausių metų. Ačiū ponas Kukanai, o dabar pon Howard. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Aleksandrui Taip, jis iš tikrųjų šitam komitetui labai daug mums padėjo kovojant demokratiją ir žmogaus teisės. Taip, savo pranešime jis palėtė daug dalykų, aš neketinu jų kartuoti ir aš tikiuosi, kad mes iš tikrųjų sulauksime parlamento pritarimo. Na, mums nepaprastai svarbu pabrėžti konsultacijų su pilietinė visuomenė būtinumą ypač programavimo procese. Mes norime matyti, kad jie yra konsultuojami dėl pagrindinių prioritetų. Tai labai svarbu ir tai žinia, kurią mes norime pasiūsti kolegoms ir užtikrinti, kad jie Na ir visa informacija apie šitas programas būtų aiškiai uh, žinoma parlamentui, kad nebūtų daroma kliučių su jie susipažinti. Uh, taip, svarbu tas teisinis tekstas, uh, svarbu, kad visi šitie klausimai būtų šiuose taip, kaip reikia. Taip, uh, tikiuosi, kad Aleksandras su manimi sutiks kad a, tai nepaprastai svarbu, kada mes perdame tam tikrus įgaliojimus per tuos buvo keletas mūsų susitikimų, kurie užsitėsi iki vidurnakčio. Mes kalbėjome dėl tų programų, kalbėjome apie įvairius pažadus, apie galimus kaštus, norėdami užtikrinti, kad parlamentas turėtų na, tai teisė, kad būtų atsiskaitama jam dėl to, kas padaryta. Na, Aleksandras iš tikrųjų labai atidžiai peržiūrėjo ir norime ir toliau dirbti glaudžiai toje pačioje dvasioje. Mes pritarėme tam, kad reikalingas didesnis lankstumas nes nekalbame, kad nėra gerų ketinimų, kuriuos rodytų išorės veiksmų tarnyba. Tačiau Mes visi susidūrėme su e, tam tikromis e, problemomis, visada neramina galima rizika. Taip, e, mes kalbame apie pavojų, apie rizikingus veiksmus, bet E, jeigu būsime pernelyg konservatyvus, stengdamiesi paskirstyti fondus, tai nepasieksime to, kad jie būtų skirti būtiniausiam reikmėms. Mes taip pat norime paskatinti Europos komisiją ir išorės veiksmų tarnybą nebijoti imtis tam tikros rizikos ir e, kad priemonė būtų kiek galima lankstesnės, kad galima būtų užtikrinti, kad pasieksime tikslus. Ir kita e, vertus, e, kad žmonės, kurie galbūt dirba nematomai, netaip akivaizdžiai, pateikdami įvairius e, pasiūlymus, nuomonės. Aš nesakau, kad tai yra iš šalies veiksmų tarnybos pozicija, tačiau kai dėl mūsų bendro darbo, siekiant demokratijos. Mes iš tikrųjų stengiamės skleisti šitas mintis, šitas idėjas ir visą laiką per JAID sakėme, kad ne, tiesiog neketiname sumažinti, kiek galima kad nemažinsime prezavimą žmogus teisų gynimui biudžetą. Mes sakome, kad mes tiesiog turime būti užtikrinti, kad leidžiame ten, kur iš tikrųjų leidžiama. Mes tiesiog visiškai nesistengėme marginalizuoti šitos ryčių dėl rinkimų stebėjimo misijų. Jau mano kolegė savo pranešime sakė, kad tas dalykas, kurio mes nepasiekėme, kad 98 e, metais, e, sakyčiau, nepasiekėme to, ko reikia. Ir e, mes dar nedirbame taip gerai, kaip turėtumėm dirbti. Ir čia aš galbūt užsiimu jau savikritiką, bet tikiuosi, kad teiksime pažangos ir čia sutinku su tuo, ką panas Lamsdorf pasakė, kad uh, galima ir išleisti visus pinigus, kurie yra skirti žmogaus teisėms, tiesiog rinkimams, rinkimų stebėjimui, bet vis dėlto reikia protingai išteklius skirstyti. Delegacijų ir DHA. Tai palyginus na, nedidelė e, dalis finansų palyginus su kitomis kai kurios Delegacijos iš tikrųjų dirba gerai, misijų metu mes pamatėme, kai kur galbūt nepasiekime sėkmės, tokios kokios tikėjomės. Ir todėl reikia užtikrinti, kad visos delegacijos turėtų reikalingų pajėgumų, kad galėtų tiesiog užmėgstų dialogus su naudos gavėjais. Ir kad galėtų iš tikrųjų dalyvauti procese Na, o toliau dėl skaidrumo. Tai aš nekalbu tik tai apie tai, kad mes turėtumėm turėti prieigą prie dokumentų, bet ir trečiosiam šalims, pas, dirbant delegacijom, dirbant ten, reikia, kad būtų tam tikros struktūros, kad, būtų, kad vyktų konsultacijos, kad jiems būtų prieinami visi reikalingi strateginiai dokumentai. Aš nekalbu tik tai apie mūsų parlamento narius, aš kalbu apie pilietinę visuomenę. Aš žinau, kad mes komitete mums visiems tai kelia susirūpinimą. Ir reikia dirbti su kolegomis, kad viskas vyktų taip, kaip reikia. Ačiū. Daugiau nematau norinčių pasisakyti. Todėl noriu paprašyti komisijos išorės veiksmų tarnybos atstovą pasisakyti. Labas rytas. Du bendro pobūdžio dalykai. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją už puikų pranešimą. Ir turint galvoje diskusijas su valstybėmis narėmis, kada nereikėtų pakalbėti apie esmę. Mes kalbame apie biudžetą. Na, reikia tiesiog kalbėti apie tai, kad šitas dokumentas nukreipiamas tinkama e, linkme ir reikėtų toliau pasižiūrėti į žmogaus teisų klausimą esmę. Na, kai kas, kas buvo pasakyta. Gal aš norėčiau pasakyti, kad svarbiausia tai, kad nekartotumėm teksto du kartus, kad neturėtų būti a, tiesiog tokių paralelinių sąsijų tarp dviejų dokumentų. Nenoriu pasakyti, nenoriu kalbėti apie apie tas pataisas, kurios liečia institucijas, biudžetą. E, tai liečia visas priemonės, bet porą dalykų. Tai yra e, komplementarumas, pirmiausia, tas konfidencialumas. Nėra problemų, jeigu reikia keistis informaciją. Nekelia problemų. Tačiau uh, yra uh, tam tikrų dalykų, kurie yra konfidencialūs, ir mes norėtume juos pasilaikyti savo. Ir tai galbūt tiesiog reikia atkreipti daugiau dėmesį į, na, tiesiog formuluotės tam tikrų dalykų. Taip, dokumentai turi būti prieinami parlamento nariams, tačiau reikia rasti būdą, kaip formuluoti visus tos dokumentus taip, kad konfidenciali dalis ir liktų konfidenciali. Mes kalbame apie a, kalėjimus ir kitos dalykus, na, dėl tevinimo, dėl kalbam apie. Faudra parler d'autres complémentarités, avec d'autres sujets peut-être plus importants, la ligne non-state actor. Na, jeigu apie a, vėl papildomumą. A, E, čia e, vėl kalbame apie AIS, e, visuomenę, pilietinę visuomenę, na, dėl visiškai sutinku, kad reikia vengti dubliavimo, tačiau tas papildomumas yra svarbus, ypač kalbant apie biudžetą. Na, skirtamas lėšas pirmiausia būtų pirmiausia jai, o po to būtų vėlgi mes kalbame, kad būtų ribotas. Reikia rasti papildomų pinigų. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad formuluotės yra svarbu. Vėlgi e, dėl paskutinio punkto tai yra lankstumo. Taip, e, čia lankstumas tai nėra būtinai su, su paprastinimas na, dabar e, finansinių, žiūrint į finansinius instrumentus, kurių laikomasi dabar, yra svarbu, kad būtų pasirašyti pasiūlymai tie, kurie dabar yra pateikti. Na, pagrindinė, e, pagrindinis naujas dalykas komisijos pasiūlyme yra galimybė nueiti toliau su tam tikrose trečiose šalyse. Na, tai yra beprasmiška ir man atrodo, kad šitos pataisos visą tai išbraukė. Na, čia mes kalbame apie 50 tūkstančių eurų. Na, e, vienas šimtas tūkstančių eurų, jeigu papildomi, būtų nemažas indėlis. Na, prisiminkime situaciją Libijoje, e, prisiminkime E, psichologinis paslaugas, medicinas, e, medicinės e, paslaugas. Prisiminkite tą daugybę moterų, iš kuris buvo vartota prievarta, tam reikėjo milijonų per keletą mėnesių, taigi šimtas tūkstančių galbūt sakote, kad per daug. Taip, mes norime ginti žmogaus teisų gynėjus. Tai, pavyzdžiui, jeigu prisiminsime Baltarusiją, bet pusę milijono reikia a, tam teisų gynimui. Na, prisiminkime vietos rinkimus. Moteris, pavyzdžiui, kandidates Libijoje, tai milijonas per pusantrų metų. Vėl, kai kalbame tą šimtą tūkstančių eurų, reiškia, dešimt, e, sakysime, žmogus teisų gynėjų Kinijoje už tokius pinigus. Na, vėl nenoriu kalbėti skaičiais, e, bet jeigu kalbame lankstumą, pavyzdžiui, vien tik tai tiem šimtai tūkstančių, tai čia labai nedaug. Jeigu reikia, pavyzdžiui, dviejų milijonų, mes kalbame, kad tai yra lubos. Jeigu galime išleisti mažiau, puiku ir išleisime mažiau. Bet nemanau, kad e, tas pasiūlymas tiesiog darytų pakeistų kažką. Na vėl e, nedidelių e, dotacijų. Vėl čia kalbame apie 10 tūkstančių eurų. Iš visų 10 milijonų. Taigi mes nefinansuojame organizacijų. Ir tai yra didelis e, finansavimo pakeitimas. Čia mes susidurime su tam tikrais kriterijais. Uh, kokiais kriterijais remiantis galime atsakyti e, nevyriausybinė organizacijai tokių dotacijų. E, pavyzdžiui, jeigu prašo 10 e, tūkstančių eurų, vėl yra tokis asmeninis pasirinkimas, sakysime, žmogiškieji ištekliai, čia reikia pasiekti pažangos. O dabar esminis dalykas – tai uh, turėtų būti mikro uh, projektas ir priemonė padalinta į skylą į dvi dalis. Ir uh, ta dalis, uh, kuri yra valdoma tiesiog uh, pačiame eina iš tebe, ypač didesni projektai. Uh, Pavyzdžiui, didelių kampanijų metu. Ir jeigu čia bus uh, tam tikri uh, pakeitimai padaryti reikės vėlgi didesnių žmogiškųjų išteklių. Ir jeigu prisiminsime arabų pavasarį, mes daug padarėme, nuveikėme. Netgi prieš prasidedant arabų e, pavasarį mes jau rėmėme e, tam tikras organizacijas. Mes penkias dienas prieš prasidedant įvykiams Tunisui ten apsilankėme. Ir ataskaita bus e, pateikta artimiausių metų, o joje bus nušviesta tai, ką mes nuveikėme arabo pavasario metu. Taip, galbūt nepakankamai padarėme, todėl kad neturėjome pakankamai išteklių. Taip, kada kalbame apie, na, tiesiog santyki, taip kaip yra padalyjama, taip, galbūt ne, ne viskas buvo taip e, padaryta. Tačiau tie pusiausvėros dalykai, na, jie svarbus, bet labai, mums labai svarbus uh, rinkimų klausimas uh, vyksta na, pasaulio mastu diskusija. Manau, kad visi kartu mes rasime išeitį. Tačiau reikia susitarti, kaip skirstyti e, pinigus. Manau, kad tarp institucijų nėra nesutarimo dėl to. Uh, Taigi daugybė įvairių tokių techninio pobūdžio komentarų dėl tai šito bendro finansavimo lygio. Taip, reikia kofinansavimo. Taigi aš remiu visus šitos pasiūlymus ir lauksiu detalesnių diskusijų. Labai ačiū. Panas Hauer dabar norėtų pakalbėti. Dar vieną papildomą dalyką norėčiau iškelti. Aš nežinau ne vieno atvejo, kada konfidencialus kažkokie dalykai būtų pasiekę nereikalingas ausis. Mūsų niekada tuo nekaltina. Tačiau norėčiau, kad tai būtų tiesiog užfiksuota. Taip, jeigu mes turime, pavyzdžiui, e, prieigą prie tų visų priemonių dokumentų, tai mes garantuojame, kad jie nepasieks nereikalingų ausų. Na, dėl to, ką aš pasakiau, mes turime užtikrinti struktūrizuotą tokį dialogą, e, kada galime tiesiog e, privačiai susitikti. Panas Landsdorfas E, kalbėjo apie supaprastinimą. Ir manau, kad būtų iš tikrųjų naudinga, kad e, toje rezoliucijoje būtų kalbama apie struktūruotą dialogą. Na, plenarinėme e, posėdėje iškėliau šitą klausimą ir manau, kad jūsų pasisakymuose ateityje būtų gerai, kad išreikštumėte savo paužiūrį apie struktūrinį tokį dialogą. Thank you very much uh, for. Ačiū už šią pastabą. Ar iš e, išorės veiksmų tarnybos kas nors norėtų pasakyti, ar komisija norėtų reaguoti? Aš norėčiau tik tai grįžti prie šio punkto, aš niekada nepasakiau, kad kas nors e, pažeidė konvencijos salomo taisyklės. Mes labai džiaugiamės, o bendradarbiavome iki šiol. Uh, Tačiau e, išplėsti šitą konvencialumo sistemą, iš esmės e, dėl to pasiūlymo būčiau atsargesnis. Mes net, neteikėme e, informacijos visam komitetui, mes neteikėme, mes neteikėme informacijos visiems parlamentarams. Aš manau, kad dabar ši struktūra užtikrina gerą konvencialumo lygį. Aš prisimenu, aš tai yra E, norėčiau e, priminti, kad, sakykime, kai kurie e, dokumentai turėtų būti ir greitai pasirašyti, pavyzdžiui, finansinis reglamentas nebuvo iki šiol pasirašytas. Prisiminkime tos kelišimtus tūkstančių, kurie būtų skirti mažosiams ar vidutinėms įmonėms arba mažoms organizacijams. Tai, tai iš esmės, jeigu reikia pasirašyti greitai tokius dokumentus, mums reikia greit, greitai reaguoti ir lankstumą. Tai padėtų mums tokios nuostos. Ar čia išorės veiksmų tarnybos arba e, komisija nenori e, komentuoti? Ne, nenori. Lamsdorfai, ponia Lamsdorfai. Taigi, e, pono Kukano pastabos dėl sumos ištrinimo arba pašalinimo yra susijusi su bendrais asignavimais bendrojo daugiametėje finansinėje programoje. Iš esmės galima sumažinti tas sumas, tačiau yra tai techninis e, pataisimas ir, ir mūsų komitetas neturėtų grįžti prie tų įsipareigojimų, kurie buvo jau padaryti anksčiau. Čia dėl to uh, pakeitimo čia dirba biudžeto komitetas ir kalbėsiu dar su juo. Dabar, Richardai, dar e, konfidencialumo arba galimybės pasinaudoti informaciją Mes e, esam atviri, mes toliau dirbsime su komisija, keisimės informaciją. Jūs abu žinote, kad e, kai kuri informacija yra komuninė salė arba apribota prieiga prie jos. Vat, nes kalbama apie e, svarbius dalykus. Tačiau aš manau, kad mes sutarsime dėl to. Dėkoju Jums už pastabą, kad niekas nepažeidė iki šiol šio konvencialumo. Uh, Ir mes e, savo frakcijose e, ir apskritai parlamente turime teisę naudotis tą informaciją. Dabar kitos siglės dėl, dėl lankstumo. Manau, kad čia sutarime dėl to ir ką, ką aš pasiūliau ir ką aš girdėjau iš kolegų ir iš patirys. E, pagrindinis klausimas yra, ar mes, kai mes pasiūlėme turėtume, turėtume turėti e, lygiai grečią darbo grupę ir lygiai gretų teisėkuros procesą, arba, kaip jūs siūlyte, struktūrinį dialogą vystyti dėl e, administracinių procedūrų ir dėl e, teisėkuros tekstų. Mes galime tai aptarti. Manau, kad ši pastaba padės mums. Tačiau bet kokiu atveju tai nepaliečia reikalo esmės ir tikrai nebus šiandien sutarimų dėl to. Dabar dėl rinkimų stebėjimo misijų. Aš e, e, dėl žmogaus teisų pažeidimų, dėl žmogaus teisų komisaro, e, tai susidūriau su kai, su kai kuriomis problemomis. Kartais mes ir pasirinkome vienokius veiklos būdus, kartais kitokius, tačiau bet kokiu atveju mes tai turėsime atspindėti teisingai šioje priemonėje. Dabar Patris Lemon mm, iškėlė klausimą dėl sąlygų, e, būtent e, dėl viešųjų e, pirkimų, dėl konkursų. Ir kodėl mes sumažiname tuos reglamentus, tuos reikalavimus? Mes iš esmės atsižvelgėme į realią situaciją. Ar reikia vaistų, pavyzdžiui, Libijoje, ar vietos rinkimai vyksta Bengazija. Uh, E, ši, ši informacija turėtų būti ir konfidenciali, ir slapta apie mūsų finansavimą. Tačiau mes turime būti ir lankstus. Mes turime dalytis informaciją su kitomis interesuotomis šalimis šiame procese. Ir mes kai, kai kartais skiriame pakankamai didelės sumas, neskelbdami jokio konkurso arba jokių viešųjų e, pirkimų. pavyzdžiui, skirdami kokias, kokią nors pagalbą opozicijai Baltarusijoje. Ta informacija yra konfidenciali ir turi būti ta suma skirta greitai. Dėl to mes ir kažkaip pasvarstėme tą galimybę neskelbti konkurso. Mes taip pat suprantame, kad papildomi dalykai nė, nėra antraeiliai, žmogaus teisės taip pat turi atsispindėti apskritai mūsų pagalbos programuose ir e, mūsų demokratijos remimo priemonė, kaip mūsų parlamentas mano, turėtų siekti pritinės vertės ir užpildyti spragas, kurias e, palieka kitos priemonės skirtos demokratijai remti. Dabar dėl procedūrinio dalyko, dabar dėl susitarimo E, kur mes galėtume įtraukti deleguotosius aktus. Mes čia pasitarsime su šešėlinis pranešėjais ir desnėje darbo grupėje parlamente dėl horizontalių e, priemonių. Iš esmės aš atviras visiems pasiūlymus, bet aš manau, kad jeigu mes norime perėti prie sutarimo dėl po pirmojo mm, svarstymo, mes turėtume bandyti šitą sėkuros e, priemonę paversti stipresnę ir griežtesnę. Kitas dalykas e, e, padinti sumas skirtas demokratijos rėmimo priemonė. E, tai turėtų atsispindėti, žinoma, ir finansiniam reglamente. Na, suprantu, kad, pavyzdžiui, jeigu mikroprojektai turi būti reglamentuojami, tai tiksliau remiami, tai tokiais atvejais E, kyla daug biurokratinių kliūčių prašant finansavimo tiems projektams ir reikia palengvinti dalę tų projektų įgyvenitojams. Taigi ačiū Jums už pastabas, aš gavau kai, kai kurios pastabas iš žaliųjų ir jas įtrauksime į tekstą ateityje ir, žinoma, džiaugsiuosi tolesniu bendradarbiavimu. Ačiū Aleksandrai. Aš dabar norėčiau baigti šias e, diskusijos dėl šio darbo tvarkės punkto mm, pakeitimus galima teikti iki birželio 14 dienos 12 valandos. Ačiū už dalyvavimą diskusijose. Dabar mūsų darbo tvarkės kitas punktas, tai yra balsavimas. Palauksime kelias minutės, kol susirinks kolegos. Nes balsavimas numatytas 11 val. 45 minutės ir todėl kelios minutės skiriamos pertraukai. Okay, colleagues, the next point of our... Taigi, kolegos, dabar periname prie kito darbo atveikės punkto. Balsuosime. Labai ypatinga diena man, tai yra man pirmasis balsavimas. Dėl to truputį jaudinuosi. Norėčiau e, pasveikinti kolegą Salafranką, jo gimtadienį šiandien. Pradėkime balsavimą. Pirmiausia, balsuosime dėl pono Lamstrofo pranešimo. Tai yra Europos rekomendacijos e, tarybai dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos 67 sesijos. 21 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 20, pakeitimas 22, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 23, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, patikrinkime. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 28, kas už, kas prieš, susilaikė, manau, atmestas. 29, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Prašau balsuoti elektroninio būdu. Dėl 29 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimtas. 30 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 31. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimtas. 32 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 33 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Identiškai pakeitimai 34-35, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 36 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 37 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 38 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Antras kompromisas, dvi dalis. Trys dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Trečia dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 41, kas už, kas prieš, susilaikė neaišku, balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimtas. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 44 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 45 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 46 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 47 kas už, kas prieš, atmestas. 48 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 49 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 50 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 51 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 52 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 53 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, kas 54 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 55 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 57 kas už kas prieš, susilaikė priimtas, 56 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 58 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 59 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 62 kas už kas prieš, susilaikė atmestas, 64 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 65 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Dabar balsavimas dar atskirų dalių 66 pakeitimo. Pirma dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Antra dalis kas už, kas prieš susilaikė. Neaišku. 66 pakeitimo antra dalis balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. 67 kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 73 kas už. Ne, aš per toli perėjau. Ketvirtas kompromisas. Dabar kompromis, ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimtas. 73 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmestas. 75 kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 76 kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 77 kas už? Kas prieš? Atmestas. 79. 78. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. Dėl 78 pakeitimo balsuosime elektroninio būdu. Balsavimas baigtas. Priimtas vieno balsu. 79 kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimtas. 80 kas už, kas prieš. Susilaikė priimtas. Penktas kompromisas kas už, prieš. Susilaikė priimtas. 81. Ne. Šias kompromisas kas už, prieš. Susilaikė priimtas. E, septintas kompromisas kas už, prieš. Susilaikė priimtas. 89 kas už, prieš susilaikė priimtas. 90 kas už, prieš susilaikė atmestas. 91 kas už, prieš susilaikė atmestas. Prašoma balsuoti elektroniniu būdu, pasitikinkime. Dėl 91 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, kad atmestas. 94. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 96. Kas už? prieš susilaikė priimtas. Periname prie 97 pakeitimo, e, kuris padarytas į tris dalis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė neaišku. Pasiduosime elektroninį būdą dėl antros dalies 97 pakeitimo. Dar keturi kolegos turėtų balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas vieną balsų persvarą. Trečia dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Norite pasitikrinti elektroniniu būdu dėl trečios dalies? Elektroniniu būdu balsuojame dėl 97 pakeitimo trečios dalies. Balsavimas baigtas. Priimtas. Trijų balsų persvara. 98. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 98 pakeitimas dabar dėl jo balsavome. Perinai prieš, prieš šimtojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 102 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 103 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 104 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 105 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 106 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 107. Pone Laninai, jums žodis. E, pone pirmininkė, jūs e, tikriausiai gavote žinę, kad atsimtas šitas pakeitimas. 135, 137 e, taip pat atsiimti. Pranešėjas sutiko, kad jis būtų atsiimtas. Ir pasakysiu, kodėl. 107. 136 atsiprašau, irgi at, atsiimti. Jūs norite pasakyti, kad visi kiti pakeitimai, kuriuos pateikė e, Alvaro Brokas, Dafas ir Vasalas, e, irgi yra atsiimti. Aš neturiu tokios informacijos. Gal ponas e, Lamsdorfas gali paaiškinti. Kaip jūs puikiai žinote, man būtų labai smagu, jeigu būtų atsiimti tie pakeitimai. Tačiau aš žinau, kad bent jau Andrew Duffas ir Aleksandras Alvaro mm, bent jau neatsijėmė tų pakeitimų. Aš e, sutikčiau, kad jie būtų atsiimti, bet taip neatsitiko. Bent, bent jau 107 pakeitimas yra atsiimtas. Ne, balsuokime dėl 107 e, vis dėlto. E, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntas kompromisas. Trys dalis. Pirma dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, kad atmestas, bet pasitikrinkime elektroninio būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. Antra dalis. Kas už? Prieš. Aiškiai atmestas. Trečia dalis. Kas už? Prieš. Neaišku. Dėl aštunto kompromiso trečios dalies balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. priimta ši dalis. Šimtas devintas pakeitimas. Tai pano pradas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, kad priimta. E, devintas kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 113 kas už, prieš susilaikė priimtas. 115 kas už. Pir, pir. Kolegos iš EPP frakcijos taip pat turėtų balsuoti. 115 kas už. Prieš. Susilaikė. Neaišku. Dėl 115 balsuosime elektroniniu būdu. neturi kortelės, tai priimtas. 116 už, prieš susilaikė atmestas, 117 už, prieš susilaikė atmestas, 118 kas už, prieš susilaikė priimtas, 119 kas už, prieš susilaikė priimtas, 120 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 120 dar pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pasavimas baigtas. Atmestas. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Neaišku, dėl dešimto kompromiso balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas uh, vieno balso persvara. Jeigu dešimtas kompromisas yra atmestas, reikia balsuoti dėl 122 pakeitimo dviejų dalių. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. E, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, neaišku, dėl antros dalies balsuosim elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta antroji dalis. 126. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 127. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 128. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 123. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 130 kas už, prieš, susilaikė priimtas, 133 kas už, prieš, susilaikė priimtas, ne, at, ne atmestas, 135 kas už, Šimtas dvidešimt penktas. Kas prieš, susilaikė. Atmestas. Šimtas trisdešimt šeštas, kas už. Ne, nebalsuosime dėl 136. Jisai atkrenta. 135 uh, e, e, nepriimtas, tai vienas 126, 126 nebalsuojame. Dėl 9, 9 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas, 10 kas už, prieš susilaikė priimtas, 11 kas už, prieš susilaikė atmestas, 12 kas už, prieš susilaikė atmestas, 11. Atsiprašau, 13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 14. Kas atkrenta? Ne, visos balsuojame dėl 14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 15. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 16. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 17. Kas už? prieš sulaikė atmestas, 18 kas už, prieš sulaikė priimtas, 19 kas už, prieš susilaikė priimtas, 20 kas už, prieš susilaikė priimtas, 1 kas už, prieš susilaikė priimtas, 2 kas už, prieš susilaikė priimtas, 3 kas už, prieš susilaikė priimtas, ketvirtas kas už, prieš susilaikė priimtas, penktas kas už, prieš susilaikė priimtas, šeštas kas už, prieš susilaikė priimtas, aštuntas kas už, prieš susilaikė priimtas. Dabar dėl e, vystimosi komiteto nuomonės balsuosime. E, DVB kas už? prieš susilaikė priimtas, 9C, kas už, prieš susilaikė atmestas. A, paprašyta buvo dėl C punkto balsuoti elektroniniu būdu. Dar du kolegos nebalsavo. Balsavimas baigtas. Atmestas. C punktas. DVD, kas už prieš susilaikė priimtas, 9E, e, kas už, prieš susilaikė priimtas, 9F, kas už, 9G, atsiprašau, už, prieš susilaikė priimtas, 9H, kas už, prieš susilaikė priimtas, 9I, kas už, prieš susilaikė atmestas. Buvo paprašyta pasitikrinti elektroniniu būdu dėl į punkto. Dar trys kolegos nebalsavo. Baigime balsavimą. Atmestas pirmas į punktas. Tai yra. Dėvėjot, kas už, prieš, susilaikę, priimtas, dėvė ką. Už prieš susilaikę. Priimtas. Galutinis balsavimas dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Dar du kolegos nebalsavo. Gal jie jau išėjo. Priimtas pranešimas daugumą didžiąją daugumą, niekas nebalsavo prieš. Sveikiname Aleksandrą Grafą Lambertą už šį pranešimą. Turime balsuoti dėl vienos dar ataskaitos, tai yra ataskaita apie dėrybas dėl jungtinių tautų <clears throat> sutarties dėl priekybos ginklais. Pranešė yra ponia Jėtenmakį, bet jos čia dabar nėra. Pradėkime balsuoti. 21 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 20 atsimtas, už 19. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas dviem dalim. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Dvidešimt antras pakeitimas už, prieš, susilaikė. Neaiškus balsavimas, socialistai net nebalsavo. Balsuosime elektroniškai. 27 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 29 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 34 už. 34 prieš susilaikė priimta, 37 už, prieš susilaikė priimta, 38 už, prieš susilaikė neaišku, turime patikrinti elektroniškai. Balsavimas baigtas atmesta, 39 už, prieš, susilaikė atmesta, trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta, 40 už, prieš, susilaikė atmesta, ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta, 47 už, prieš, susilaikė atmesta. 49 už, prieš susilaikė priimta. 48 už, prieš susilaikė atmesta. 50 už, prieš susilaikė. Neaišku, reikia balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 51 už. Atsiprašau, 52 kas už. Prieš. Susilaikęs. Atmesta. 53 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 54 kas už prieš susilaikė. Priimta 55 kas už prieš susilaikė. Priimta šeštas kompromisas kas už prieš susilaikė. Priimta 58 dviem dalimis už pirmą dalį kas už prieš susilaikė. Priimta antra dalis kas už prieš atmesta, bet reikia pasitikrinti elektroniškai. Dėl 58 pakeitimo antros dalies. Baigiame balsuoti. Atmesta. 59. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 60. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 63 kas už, prieš, susilaikė priimta. 65 kas už, prieš, susilaikė priimta. 66 dvi dalys. Už pirmą dalį kas už, prieš, susilaikę. Turime patikrinti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis. Kas už prieš susilaikę priimta. 67 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 68. Kas už prieš susilaikė. Turime patikrinti 68 pakeitimas. Baigime balsuoti. Atmesta. 69. Kas už? Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 70. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas, už, prieš, susilaikė, priimta neaišku, reikia balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 10. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 11. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 12. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 14. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 13. Kas už prieš susilaikė priimta. 15. Kas už prieš susilaikė priimta. 16. Už prieš susilaikė priimta. 17. Kas už prieš susilaikė priimta. 18. Kas už prieš susilaikė priimta. Dabar galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pranešimas priimtas. 33 balsais, 2 susilaukė, susilaikė. Sveikiname pranešėją noriu padaryti vieną pranešimą kitam mūsų komiteto posėdžiui. Jo data bus birželio 14 diena, Briuselėje pusė šešių. Linkiu gerų pietų. Okay. Thanks.